Good morning, colleagues. Um, we're going to make a start. Thank you for those of you. Labas rytas, kolegos. Pradedame su tais, kurie kaip visada atėjote laiku. Ačiū. Pradedame paskutinę komiteto posėdžio darbo dieną prieš atostogas. Uh, Pirmiausia, trečių šalių piliečių atvykimą ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lango įgūdžių reikalaujantį darbo sąlygos. Bendras diskusijas organizuosime ir taip pat kalbėsime apie tai, kiek ekonomiškai galime priimti pabėgėlių. Liepos, birželio 7 dieną Europos komisija paskelbė vadinamąją Melinosios kortelės pasiūlymo direktyvą. Ta pasiūlyma sekė poveikio vertinimas ir personalo darbinis dokumentas, e, kuriame yra kalba apie pabėgėlių krizės ekonominius padarinius e, balandžio mėnesį Libė komitete vyko diskusija su komisija, e, remiantis komunikatu link bendros Europos prieglašų sistemos reformos. E, birželio 15 dieną profesorius Ivanas Martinas iš Migracijos politikos centro e, pristatė studiją e, naujų darbo jėgos migracijos teisės aktų perspektyvų ES nagrinėjimas. Kolegos turbūt prisimena, kad Mecelo Kijengė pranešime Libė komitetas nustatė sąsajas tarp teisėtos ekonominės migracijos ir kitų migracijos ir prieglaušio aspektų. Ypač buvo pažymėta, kad e, bendrai vertinant migraciją turi būti svarstomi ir ekonominių migrantų patekimo ES būdai. Šiame kontekste Europos komisija šiandien pristatys pasiūlymą dėl melinosios kortelės peržiūros ir personalų darbinį dokumentą pabėgėlių krizės uh, E, ekonominė perspektyva. Ir pirmiausia, aš suteiksiu žodį Lyven Browers, kuris kalbės apie mėlynosios kortelės pasiūlymą, paskui suteiksiu žodį Antuan Savary, kuris kalbės apie personalo darbinio dokumento e, turinį. Taigi, pirmiausia, ponė Browers, jūs galite pristatyti pasiūlymą dėl mėlynosios kortelės sistemos peržiūrėjimo, prašom. You, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami e, nariai Pirmiausia, pristatysiu Melinosios kortelės pasiūlymo pagrindinės savybės, o paskui mano kolega pristatys personalo darbinį dokumentą dėl pabėgėlių krizės uh, ekonominės pusės. Nusprendėme, kad šie du klausimai gali būti svarstomi kartu, bet aš noriu pasakyti, kad nors jie abu buvo priimti kartu, birželio 7 dieną kartu su veiksmų planu dėl imigracijos, tai yra atskiros iniciatyvos. Mėlynosios kortelės pasiūlymas, kaip jau buvo pasakyta, buvo parengtas kartu su poveikio vertinimo ataskaita. Šis dokumentas yra pagrindas e, teisės akto pasiūlymų, nes ten yra detaliai apžvelgtos politikos perspektyvos politikos kūrimo procese. Šio šiandienos pasisakymo e, ribos neleidžia man labai detaliai aptarti visų e, susijusių aspektų, bet apibendrinamas galiu pasakyti, kad melinoji kortelė dabar susiduria su nemažai problemų ir trūkumų, bet to nacionalinės kitų valstybių aukštos kvalifikacijos darbuotojų prieimimo sistemos nebeveikia taip, kaip reikėtų. Jeigu lyginame uh, E, kai kurių sektorių aukštos kvalifikacijos specialistų poreikius, tai pamatome, kad melinosios kortelės sistema jokių būdų nebepakanka ir jos ateityje ypač nebepakaks ES svarstant darbo jėgos poreikius. Tai trukdo įmonių konkurencingumui ir stabdo jų ekonominį augimą. Dėl tų priežasčių Europos komisija patikė ekonomišką pasiūlymą, kuri, pagal kurį bus peržiūrėta Melinosios kortelės direktyva. Ji pagerins ne tik pačią sistemą, bet ir panaudos dabartinę imigracijos sistemą kad uh, aukštos kvalifikacijos darbuotojai būtų efektyviau panaudojami ir pritaikyti ES ateitie iškilsiantiems iššūkiams. Dabar aš trumpai norėčiau žvelgti tuos pasiūlymus ir pristatyti pagrindinius skirtumus su dabartinė Milnaja kortelė. Peržvelgsiu bendruosius tikslus e, prieimimo sąlygas naujajame pasiūlyme, taikymo mastą, teisės, procedūras ir ES vidaus mobilumo aspektus, kurie yra aptarti šiame pasiūlyme. Visų pirma, mūsų bendras tikslas buvo ES mėlynąją kortelę paversti tikrai europietišką kortelę, kad būtų visapusiškai išnaudotas jos potencialas ir ES taptų labiau pastebima talentingiams pasaulio žmonėms, taip pat pasveriant galimybės užsienyje iš Kinijos, Indijos, Junktinio Amerikos valstijų ir kitur žvelgiant, ES vis dar atrodo susiskaldžiusi sudėtinga ir paini, nes imigracijos sistemos valstybėse narėse yra nevienodos. Europos komisija siūlo suderinti, supaprastinti ir veiksmingą požiūrį, kad pritrauktume kvalifikuotus darbuotojus į ES. Taip stengiamasi sumažinti e, biurokratinės e, procedūras procedūros ir teisės bus geriau suderintos, valstybės narės turės daugiau judėjimo laisvės, pritaikyti skirtingas e, melinosios kortelės nacionalinės sistemas. Peržiūrėtojų melinojos kortelės sistema e, padarys ES patrauklesnė kvalifikuotiems darbuotojams, nes bus viena ES sistema pritaikyta aukštos, aukšto lygio specialistams. Todėl ES sako, kad melinoji kortelė turėtų pakeisti nacionalinius darbo leidimus. Mūsų nuomonė, reikia tą daryti ne tik, kad e, ištaisytume ES e, aukštos kvalifikacijos specialistų migravimo sistemą, bet ir e, pakeistume e, pačias procedūras ir suteiktume valstybėms narėms daugiau lankstumo priimant e, naujus žmonės. Taip aš perinu prie prieimimo sąlygų, kurias e, E, kandidatai turi tenkinti, kad gautų mėlynąją kortelę. Iki šiol e, būdavo reikalavimo, kad e, specialistas turėtų bent jau vienerių metų galiojančią darbo sutartį, profesinės kvalifikacijos įrodymą, vadinasi, universitetinio aukštojo išsilavinimo kvalifikaciją ir bent jau uh, viduti, pusantro karto didesnį negu atitinkamas valstybės narės vidutinis atlyginimas pajamų lygį. Uh, E, dabar pagal naują pasiūlymą darbo sutarties e, reikalavimas sumažinamas iki šešių mėnesių ir pritaikoma prie nacionalinių sistemų. Dabartiniai atlyginimai yra uh, per daug aukšti ir dėl to labai daug, atlyginimo reikalavimai yra per daug aukšti, todėl labai daug kandidatų negali atvažiuoti ir negali e, patekti į daugelį valstybių narių rink, e, rinkas. Ir be to tai nenumato diferenciacijos e, pasvėrimo galimybių. Mes supratome, kad atlyginimo ar turimų pajamų lygio nustatymas turi būti pakeistas, nusprendėme valstybėms narėms leisti pačioms nustatyti uh, E, minimalę ribą, tai gali būti e, nuo vieno karto iki ketvirtadalio atitinkamos valstybės narės vidutinio atlyginimo. E, galiu pasakyti, kad šiuo metu taip pat sakoma, kad užsienio talentus įgavusius kvalifikaciją Europos Sąjungoje E, patekimo ES sąlygos, kad pagerėtų, e, turi būti dar labiau sumažintas atlyginimo reikalavimas. E, profesinės patirties ir formalių kvalifikacijų ekvivalentų sistema turi būti aiškiau apibriešta, nes dabar yra kalbama apie ketverių metų profesinę patirtį e, ir formalios kvalifikacijos kartais ir nereikalaujama, bet dabar mes suprantame, kad ES milinoji kortelė turi būti orientuota tik tai aukštos kvalifikacijos specialistams, todėl formali kvalifikacija yra reikalinga. Valstybėms narėms turi būti palikta pakankamai lankstumo e, kortelės sistemą pritaikyti darbo rinkos poreikiams ir jų specifikai. Valstybės narės turi galėti pritaikyti se schemą prie e, nacionalinių slengščių, nacionalinių ribų. Direktyva bus nustatytas labai aiškus diapazonas, bet to yra parengtas trumpas toks sąrašas standartų ir valstybės narės pačios galės nuspręsti, kuriams specialistams mažesnių atlyginimų reikalavimas galės būti taikomas. Darbo rinkos uh, testai vadinamiai irgi gali būti palikti, tik tais tais atvejais, kai e, nacionalinėje darbo rinkoje yra aiškių neram, nesklandumų. Be to, valstybės narės e, turės e, galimybę apibriežti iš užsienio priimamo aukštos kvalifikacijos specialistų mastus. Dabar perinu prie pasiūlymo taikymo masto, jis šiek tiek išplėstas, apimami tarptautinės apsaugos naudos gavėjai, kurie jau gyveno valstybėse narėse Taigi tie žmonės, kurie jau yra gavę e, apsaugą, galės naudotis tą sistemą, jie galės gyven, e, dirbti pagal prieglopšį sistemą ir galės gauti mėlynąją kortelę. Todėl e, naudos gavėjas, turintis aukštą kvalifikaciją ir tenkinantis atitinkamas valstybės narės e, kriterijus, galės kandidatuoti į mėlynąją kortelę pagal šią direktyvą. E, papildomo jokių reikalavimų nebus keliama. Be to, trečiųjų šalių piliečių šeimų nariai, e, turiu galvoje ES piliečių šeimas, taip pat galės kandidatuoti į, tre, į mėlynąją kortelę. Kol kas jų teisės yra nubrėžė, apibrėžiamos e, judėjimo laisvės teisėmis, jie negali kartais keliauti, jeigu turės galimybę gauti mėlynąją kortelę, jie įgaus uh, autonomiško gyventojo statusą ir galės tada laisvai judėti ES erdvėje. Dabar pereinu prie teisų pakeitimų šiame pasiūlyme. E, ilgalaikis gyvenimas valstybėje narėse yra labai patrauklus faktorius. E, tai gali būti arba penkeri metai skirtingose valstybėse narėse, arba treji metai vienoje valstybėje narėje. E, numatytas tas pagreitintas e, e, procesas trejų metų, tai yra naujas dalykas. Be to, melinoji kortelė suteiks daugiau galimybių darbo rinkoje. Melinosios kortelės turėtojas galės tiesiogiai pasirašti sutartį su darbdaviu. Siūlomi pakeitimai leis lengviau gauti kvalifikuotą darbą, jeigu tik tenkinamos melinosios kortelės sąlygos. Be to, mėlynosios kortelės turėtojai galės turėti papildomą darbą e, kaip savarankiški individualūs specialistai su sąlyga, kad jie tenkina vėlgi iškeltas sąlygas. E, tai e, panaikins dabar susidariusią specialistų pilkąją rinką. Ir manome, kad ta padėtis bus ištaisyta. Galiausiai pagal pasiūlymą uh, šeimos nariai galės e, atvykti kartu su melinosios kortelės turėtoju. Jokio papildomo laukimo laiko jiems nebus nustatyta. Anksčiau buvo šeši mėnesiai. Patekimas į darbo rinką yra išaiškintas. Šeimos nariai turintys kitokias įgūdžius, kitokias kvalifikacijas negu melinosios kortelės turėtojas neturės. E, ne, prievalės įsidarbinti kvalifikuotame darbe, jie galės ieškoti darbo bet kurioje rinkos dalyje. Ir perinu prie procedūrų. Įmonės, kurios įdarbins e, žmonės iš užsienio, e, visuomet nori, kad e, procesas būtų kuo trumpesnis ir greitesnis. Todėl ir čia nusprendėme keisti procesą. Bendroji taisyklė yra ta, kad e, paraiškos darbui dabar galės būti teiktos ir iš užsienio, iš už ES ribų, taip pat aišku, ir žmonės gyvenantis teisėtai ES teritorijoje galės tą daryti. Paraiškos apdarojimo laikas sutrumpintas nuo 90 iki 60 dienų, valstybės narės yra skatinamos elgtis lankščiai ir pripažinti kvalifikaciją kuo greičiau, melnosios kortelės labui. Galiausia, vadovaudamas kai kurių valstybių narių patartimi, e, nusprendėme sukurti tam tikrą e, patikimų darbuotojų sistemą. Tai yra neprivalome, tačiau ji galės egzistuoti šiuo atveju. E, kontrolė bus lengviau vykdoma ir darbuotojai galės e, būti pasamdyti žymiai sparčiau. Taip aš perinu prie ES e, vidinio mobilumo e, pusės šiame pasiūlyme. Tai mėlynąją kortelę daro žymiai patrauklesnė ir darbuotojams, ir darbdaviams tokie darbuotojai turės daugiau laisvės judėti ES viduje. Akivaizdu, kad rinkoje poreikis siūsti darbuotojus į kitas valstybės narės išaugo. Ir dabar matome, kad ES e, darbuotojai galės greičiau ir lankščiau reaguoti į kitų valstybių narių rinkų poreikių pokyčius pasiūlyme yra kalbama aiškiau apie tai, kaip atrodys trumpalaikės komandiruotės ES viduje. Šiuo metu praktika tarp valstybių narių ženkliai skiriasi, o pasiūlyme yra siūloma suvienodinti trumpalaikių komandiruočio apibriešti, kad būtų palengvintas keliavimas tokio pobūdžio. Melinosios kortelės turėtojams jie turi aiškiai žinoti, kas galima, kas ne. Be to, pagal pasiūlymą turi būti numatytos lengvesnės galimybės persikelti į kitą valstybės narę, jeigu atsiveria ten geresnių galimybių ar e, to reikia tiesiog daryti. E, naują darbą e, toks specialistas galės susirasti dabar jau po 12 mėnesių, ne taip kaip būdavo anksčiau, anksčiau buvo ilgesnis laiko tarpas. E, suprantame, kad nereguliuotų profesijų e, kontrolė dabar nebebus tokia griežta, kaip būdavo anksčiau, tačiau nacionaliniai standartai vis tik turės būti tenkinami, kad apgintume nacionalinės darbo rinkas ir nacionalinius darbuotojus nuo, socia nu, nuo socialinio dempingo. Uh, Apibendrinamas galiu pasakyti, kad mėlynoji kortelė dabar yra e, platesnė, lankstesnė, yra pritaikyta prie skirtingų įdarbinimo sąlygų, prie skirtingų paketų, vis tik pagrindiniai saugikliai išlieka. Pasiūlymas, kurį jūs matote prieš akis, numato naudingą kvalifikuotų darbuotojų uh, E, darbo sąlygų sistemą, kuri pakeis dabar egzistuojančias skirtingas nacionalinės sistemas ir taip darbuotojai galės geriau konkuruoti tarptautiniu mastu. Ačiū. Ačiū. Išgirdome pristatymą apie mėlynę kortelę. E. O dabar galėsime kalbėti apie pabėgėlių krizę. Bet prieš tai ekonominė, tiksliau pabėgėlių krizės ekonominė pusė. Kaip e, sakė e, kolega, prieš keletą savaičių buvo pristatytas e, Mėlynosios kortelės pasiūlymas. Keletas pastabų dėl šio dokumentų. Kaip žinote, Europa susiduria su precedentų neturinčiais prieglapščio prašytojų kiekiais ir tai daro didžiulį spaudimą valstybėms narėms ir turint omeny sudėtingą situaciją, labai buvo svarbu komisijai turėti patikimus duomenys apie šį reiškinį e, tam, kad būtų galima pagrysti faktais politinė diskusija, yra parengta ekonominė prognozija, kur Europos komisija pateikė tam tikrą um, modelį ar prognozę, koks būtų ekonominis poveikis padidėjusio prieglobšio prašymų skaičiaus Europos Sąjungoje. Ir komisija neseniai paskelbė darbinį dokumentą šių metų birželio 7 dieną. Tai yra e, trečių šalių piliečių integravimo plano dalis. Tas planas taip pat buvo patvirtintas tą pačią dieną, birželio 7 dieną. Kasgi yra šiame dokumente e, įvertinus ekonominį poveikį pabėgėlių srauto. E, tiksliau mes ekonominį poveikį vertiname darydami tam tikras ekonominės prielaidas. Ir tos e, prielaidos e, atitinka tarptautinių finansinių institucijų prielaidas, kurios darė panašias analizės. Uh, Taigi mes prognozuojame, kiek maždaug pabėgėlių atvyks į ES 2016-2017 ir komisija, komisijos nurodytas skaičius ar ta prielaida išreikštas skaičius yra 2,5 milijono per 16-17 metų laikotarpį. Taigi kokie mūsų analizės rezultatai, jeigu atsižvelgsime į tą 2,5 milijonų skaičių per e, šios du metus remiamės tokiu scenariumi, kai migracijos, e, migracija bus normali ir migracijos e, situacija e, normali. Tik tai numatant, kad 2016-2017 metais migrantų srautas išaugs 2,5 e, milijonų. Na ir taip pat mes e, matome, kad bus daromas didesnis e, spaudimas viešosiams išlaidams, taip pat įvertinome poveikį BVP. Na ir vertiname BVP pasikeitimą. Prognozuojame padidėjimą 0,2-0,3 procento. Mes taip pat vertiname poveikį darbo rinkai ir prognozuojame, kad e, atvyks daugiau žemesnės kvalifikacijos, e, didesnės kvalifikacijos darbuotojų. Taip pat įvertiname, kad e, bus daromas skirtingas spaudimas valstybėms narėms. Pavyzdžiui, Vokietija ar Švedija pajus didesnį poveikį negu kurios kitos valstybės narės, na ir ekonominis poveikis valstybėms narėms taip pat bus skirtingas. Pavyzdžiui, Vokietijoje ekonominis poveikis vertinamas 0,4-0,8 procentai papildomo BVP, mm, o e, užimtumo padidėjimas 0,5-0,9 iki 2017, aišku, atsižvelgiant į e, pabėgėlių kvalifikacijas. Mm, toliau poveikis augimui. Aš jau pasakiau, kad e, bus turės būti daromos didesnės viešosios išlaidos, bet pagrindinis veiksnys darančios prielaidas yra mm, tai, kad e, pabėgėliai greitai e, galės integruotis į darbo rinką. Bet tai, aišku, priklausys nuo jų amžiaus, e, išsilavinimo ir kompetencijų, taip pat nuo ciklinių pozicijų, taip pat nuo Integracijos politikos veiksmingumo šalis, primančiose šalise, aišku, dabar, kad mm, pabėgėlių sraut ta į ES sudaro daugiausia jauni žmonės, e, o priimančiose šaliuose gyventojų visuomenės mm, senėja. Matome, kad darbingo amžiaus pabėgėlių bus tikrai um, nemažai ir tai gali padėti spręsti ekonominės problemas susijusias su fiskaliniu tvarumu. Na ir kuo veiksmingesnis bus integravimas, tuo didesnis bus teigiamas migracijos poveikis. O dabar esame pasirengę atsakyti jūsų klausimas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį pirmininkaujančios Slovakijos atstoviai, poniai Ivanai e, Bačtikovai. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už tai, kad suteikėte žodį e, pirmininkaujančios Slovakijos atstoviai vardu norėčiau pasakyti, kad e, teisėtos migracijos rytise Mėlynos e, kortelė yra vienas iš mūsų prioritetų, kurios patvirtino Slovakijos vyriausybė birželio e, pabaigoje mes siekiame kuo greičiau pasiekti dalinį ir bendrą požiūrį iki gruodžio mėnesio taryboje. Ir mes numatome integracijos, migracijos ir išsiuntimo darbo grupės taryboje posėdžius. Šiandien ir rytoj tęsis pirmasis projekto skaitimas, pradedant penktojų straipsnių. Yra tam tikrų nuostatų, dėl kurių bus pakankamai sunku susitarti, bet aš tikiu, kad mes įstengsime pasiekti pažangos. Aš, mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ačiū dar kartą už galimybę pasisakyti. Ačiū, o dabar galime pereiti prie diskusijų su parlamento nariais. Ir aš e, matau, kad kai kurių šešėlinių pranešėjų nėra. Mm, bet pranešėjas e, atsakingas už mėlynosios kortelės e, peržiūrą aš pats norėčiau pasisakyti. Pasakysiu, kad rytoj vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir Mes, aišku, glaudžiai dirbsime su šešėliniais pranešėjais, mėlynosios kortelės peržiūros klausimais. Porą pastabų prieš perdodant žodį kitiems kolegoms. Pastabos dėl mėlynosios kortelės direktyvos ir kitų diskusijos aspektų. Pirmoji pastaba, kurią norėčiau užsakyti, tai kad parlamentas ir lybė komitetas labai atsargiai svarsto teisėtos migracijos klausimus. Nuo tada, kai patvirtinta Lisabono sutartis, mes turime kompetenciją teisėtos migracijos rytyje, bet mes turime mm, traktuoti šį klausimą labai atsargiai. E, mes e, svarstėme sezoninių darbuotojų apsaugą reaguodami į kai kurias tikrai sudėtingas situacijas ES. Mes taip pat parengėme tikrai kokybiškus teisės aktus dėl studentų ir mokslininkų, bet taip pat yra teisės aktų, kurie tikrai netinkamai veikia Mėlynosios kortelės sistemos rėmose. Mėlynosios kortelės direktyva buvo skirta užtikrinti, kad ES Mm, e, priima aukštos kvalifikacijos migrantus ir kad e, šiems žmonėms būtų suteikiama prieiga prie ES darbo rinkos, konkrečiai aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų, bet turime atsižvelgti į E, pasaulinį kontekstą ir kai kurie mėlynosios kortelės e, sistemos elementai tiesiog neveikia. Taigi mes turime galvoti atsargiai apie klausimus susijusius su teisėta migracija ir vertinti tuos elementus, kurie veikia netinkamai. Taigi mes veikiname Vilniusios kortelės e, peržiūrą, užtikrinant tinkamesnės apsaugos priemonės ir pakeičiant kai kurios elementus kokios pirmosios mano pastabos apie šį pežiūros procesą, remintis ir Metzola Kjangė pranešimu, kuriame taip pat e, kalbama apie migracijos valdymo klausimus ir apie tai, kad e, reikia užtikrinti, kad melinoji kortelė būtų vienas iš būdų užtikrinti, kad mes turime teisinių priemonių E, situ, tinkamai valdyti situaciją. Ir galbūt pateiksiu vieną pavyzdį. Peržiūrioje akcentuojamas e, vienodų galimybių ir vienodų atlyginimo principas, e, nepažeidžiant nacionalinių atlyginimų ribų. Ir tai paremtų migrantų integraciją į darbo rinką. Tai yra labai svarbus principai. Taip pat, kalbant apie prieimimo sąlygų palengvinimą, iš tikrųjų labai svarbios nuostatos komisijos pasiūlymuose dėl judumo ES viduje. E, šios nuostatos padės lengviau integruoti migrantus į ES darbo rinką. Ši sistema taip pat turėtų teikti daugiau galimybių apsigyventi nuolat e, ir atitinkamai pasiskirstyti migrantams e, tose ES vietose, kur e, yra didesnė darbo jėgos paslau, paklausa. Taip pat spręstini kvalifikacijų pripažinimo klausimai. Tai taip pat svarbi ES mėlynosios kortelės sistemos dalis. Taip pat siekiama ambicingiau spręsti demografinės problemas, su kuriomis susiduria ES. Taigi, apskritai, aš sveikinu tai, kad einama link Melinosios kortelės pežiūros siekiant sistemą padaryti veiksmingesnė ir lankstesnė. E, ir šešėliniai pranešėjai toliau aišku, dirbsiu šiais klausimais, visi sutinka, kad šie klausimai yra labai jautrus, jautrus varstant ES e, teisinės galimybės. Taigi labai ačiū e, visiems už pirminės pastabas, ačiū šešėlėms pranešėjams, tikrai tų pastabų bus daugiau. Ir vyks gilesnė diskusija šešėlinių pranešėjų susitikime. Matau, kad kai kurie kolegos jau paprašė pasisakyti ir galbūt Pradėsiu suteikdamas žodį Natalį Grisbek. Prašom. Merci, euh, prezident. Euh, Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, labai trumpai, kaip mūsų pirmininkas Kailodas, e, visa frakcija džiaugiasi, kad ta reforma buvo pristatyta ir e, šį rytį išgirdome pirmuosius jos elementus Todėl atrodo, kad e, ši direktyva bus toli siekianti, ambicinga. Smagu, kad toks tekstas siūlomas, nes e, jau daug metų mūsų e, grup, politinės grupės, frakcijos to prašo ir suprantame, kad buvo netidėliotinai svarbu tuos reformas siekti, nors aišku, ta politika yra labai jautri. Net ir ramiais etapais, o dabargi Europa išgyvena ištisą audrą, tai tokia tematika tampa itin delikati. Labai svarbu sukurti dabar e, veiksmingą politiką, kuri leistų geriau sureguliuoti legalią migraciją. Ir šiuo atveju kalbama apie labai plataus spektro imigraciją. Aš norėčiau šitą paminėti, ką jau kolegos kalbėjo Klodas ir Klodas Šešėliai pranešėjai apie tai kalbėjo. Pirmasis elementas yra bendresnio požiūrio. Labai svarbu, kad per šią peržiūrą tekstas leistų vykdyti reformą, e, kuri būtų drasi, kurie būtų toli nueiti siekiama. Per pastarusius keletą metų, dviejus, trejus metus, o prieš tai dar buvo labai daug dėrybų, mums pavyko um, naujai pažvelgti šį tekstą ir naujai atsiverti naujoms profesijoms, jeigu taip galime pasakyti. Dabar, man atrodo, mes turime tikrą teisinę priemonę Milnosios kortelės esminiai reformai. Kitas svarbus dalykas. Aš dirbdama nuolat reikalausiu, kad mes nesiektume vienos, e, vieno tipo procedūros, bet nereikia 27 ar 28 Kodėl? Todėl, kad mums e, e, reikia siekti nors kiek suvienodinti ES bendrą erdvę, kad ji taptų veikianti. Negalime leisti, kad kiekviena valstybė narė e, veiktų savaip, kaip kad yra buvę ne kartą. Kitas, trečias dalykas, Klaudas apie jį kalbėjo ką tik. Labai svarbu, kad e, lankstumo didinimo priemonės, kaip šiandien buvo pristatyta Europos komisijos, e, palengvintų e, įsidarbinimo procedūrą. Buvo kalbama apie lankstumą ir jis turi būti pritaikytas ir žmogui, kuris nori pasinaudoti tą sistemą, ir ES piliečiams. ES piliečiai taip pat turi aiškiau suprasti, kaip ES erdvė veikia, kaip mes galime išvengti vienamosios pilkosios rinkos susidarimo. Uh, kas iki šiol visai dažnai pasitaikydavo. Techniniu požiūriu aš apie tai jau kalbėjau, bet dar galiu pridurti, kad čia mes tarsi e, turėtumėm sukurti tam tikrą Europos portalą internete, kuriame būtų surašta visa būtiniausia informacija. Sistema turėtų atspindėti ir, e, pasiūly, ir darbo rinkos e, pasiūlymus ir perspektyvas ir gerasias ir blogasias pusės. Ir aš žinau, kad Europos komisija padės sukurti tokią interneto svetainę. Ir baigdama dar galiu pasakyti, kad mano nuomonė šis tekstas yra labai svarbus ir per jį mums pavyks labai gerai paaiškinti ir ES piliečiams ir e, tos sistemos e, naudotojams e, geriau naudotis Melinos kortelės sistema. Eurostat sistema rodė, kad iki šiol uh, Padėtis buvo apgailėtina, labai daug, nedaug valstybių naudojasi tą sistemą, todėl dabar po reformos galbūt padėtis pasikeis. Ačiū. Ačiū. Tikrai reikėjo jau ir anksčiau atkreipdėmėsi į tai, kad sistemoje labai daug klaidų. Ačiū, Natalika, tą padarėt ir kitas kalbėtojas yra ponas Valerov. Ačiū, aš noriu pasakyti, kad šiame pasiūlyme yra labai daug gerų pakeitimų, daug gerų uh, pasiūlymų, bet yra dalykų, kuriuos man sunku suprasti ir visuomet tai buvo dar ne, prieš direktyvę atsirandant. Mes kalbame apie vienos direktyvos taikymą, apie aukštos kvalifikacijos e, darbuotojų sistemos tvarkymą. Nereikia labai daug tokių direktyvų. Švedijai Tai atrodo gana painu. Kalbam apie suderinimą, betgi kalbam apie darbo jėgos e, imigravimą. Ir mes čia kalbam ir apie aukštą kvalifikaciją, ir apie žemą kvalifikaciją. Viena procedūra turi egzistuoti. Man atrodo, kad ES direktyva yra labai biurokratiška ir jeigu mes ją gyvensime, biurokratijos masas iki šauks. Kaži, ar bus lengviau įsidarbinti tiem žmonėms, kurie turi nedidelį išsilavinimą, E, nedidė, e, menka kvalifikacija. E, Švedijoje yra vienodos taisyklės taikomos ir žemos kvalifikacijos ir aukštos kvalifikacijos specialistams. Man atrodo, kad tai bus problema, bent jau Švedijos akimis. Ir bendrai, man atrodo, kad turime ieškoti teisėtų įdarbinimo būdų ir kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems žmonėms. Būtent toks turi būti mūsų bendras tikslas turime sukurti labai paprastą bendrą teisės aktą, kuris apimtų visas visuomenės, visas žmonių grupės. Yeah, I mean, ne visai tiksliai atsakysiu į jūsų klausimą, bet diskusijų pradžioje mes kalbam, kalbėjom jau apie sezoninių darbuotojų direktyvą, kuri įeina į šį paketą, mes kalbėjom apie apsaugos mechanizmą, kalbėjom apie nekvalifikuotus ar prastos kvalifikacijos darbuotojus ir tam yra atskira direktyva, bet ji įeina į visą šitą bendrą paketą. Taip, aš žinau, Tačiau yra ir kitokių darbų, ne tik sezoninių. Taip, būtent sako pirmininkas. Tai ačiū, kad atkreipėt e, dėmesį, o dabar Barbara Spinelį, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Visa, visų pirma, norėčiau padėkoti svečiams, kurie pateikė puikią uh, apžvalgą apie direktyvų ir paketo pakeitimus. Apžvalga tikrai buvo labai įdomi. Ir kaip jūs kalbėjot, reikia, kad dokumen... teisės aktai būtų lankstesni, kad e, būtų daug lengviau gauti leidimą ilgalaikiam gyvenimui ir palengvinti mėlynosios kortelės gavimo uh, sąlygas, e, atkreipti dėmesį į tai, kad e, šeimos nebūtų išskirtos, kad visi nariai galėtų gyventi drauge. Tačiau aiškinamajame memorandume parašyta, kad komisija norėtų, kad mėlynoji kortelė būtų prieinama ir ne aukštai kvalifikuotiems darbuotojams ir prieglopšio prašytojams. Manau, kad e, reikėtų iškart įtraukti šiuos aspektus į direktyvos taikymo sritį. Ir kalbant apie tuos žmonės, kurie, kurie gauna darbą konkrečioj valstybei nariai, reikėtų pagalvoti apie nuolatinius leidimus gyventi trečiųjų šalių piliečiams. Aš manau, kad dabar tokia situacija yra kaip tik Švedijoje. Prieš keletą savaičių mes, e, mums buvo pristatyta neįtikėtina studija. Vidaus e, politikos generalinis direktoratas mums e, pateikė pranešimą apie tai, kad Europai trūksta darbuotojų, ypač kalbant apie nekvalifikuotus darbuotojus. Skaičiai buvo tikrai labai dideli ir tai susiję tiesiogiai su demografinė krize. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad ES ES populiacija sensta ir seni žmonės nebegali atlikti tų darbų, o jaunimas tų darbų imtis nebenori. Taigi norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kodėlgi buvo nuspręsta išskirti prieglopščių prašytojus ir nekvalifikuotus darbininkus ir neįtraukti jų į direktyvos taikymo sritį? Ačiū. Tai tikrai labai svarbus klausimas, kurį rytoj aptarsime per šešėlinių pranešėjų susitikimą. O dabar žodis Lore Agija. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, dirbu įdarbinimo komitete ir peržiūrėjus dabartinį tekstą, man kilo labai daug abejonių ir jos susijusios su tuo, kad e, apskritai labai trūksta koordinavimo ES lygmenių, kalbant apie įdarbinimą ir apie darbo sąlygas. Taigi ši direktyva, kad ši direktyva būtų įgyvendinta, mums reikia sutvarkyti konkurencingą rinką, reikia suvienodinti darbo sąlygas darbuotojams, uh, tos darbo sąlygos dabar labai skiriasi visoje ES priklausomai nuo konkrečios valstybės narės. Tai jeigu pakviesim darbuotojus į mūsų darbo rinką, tuos, kurie turi teisę į mėlynąją kortelę, tai kągi tie žmonės darys, jeigu mes įsileisim į savo rinką. Akivaizdu, kad jie vyks į tas valstybės nares, kuriuose yra ne tik geresnės ekonominės sąlygos, ne tik geresni atlyginimai, bet ir geresnės socialinės sąlygos. Kai kuriuose valstybėse tos socialinės sąlygos yra tikrai labai puikios, o kitose jos gerokai prastesnės. Taigi, dabar situacija yra labai susiskaidžiusi, nesuvienodinta ir susidurėm su įvairiausiom dempingo situacijom. Uh, komisija mums priminė, kad yra tam tikros nuostatos susijusios su antidempingu. Tai kodėl mes jomis tinkamai nesivadovaujam? Kita didžiulė problema mano pačios šaly yra kvalifikacijų pripažinimas. Italijoje šiuo metu labai sunku e, pripažinti kitos valstybės narės kvalifikacijas. Ir taip pat e, italams vykstant į užsienį taip pat e, kyla problemų, kai jie nori, kad pripažintų jų kvalifikacijas. Taigi, MPL mes susidurėm su didžiulėmis problemomis. Mes e, kalbam apie perkeliamų darbuotojų direktyvą ir aš tikiuosi, kad svarstant šią direktyvą bus atsižvelgta į mano išsakytus aspektus ir juos bus kreipiamas didelis dėmesys. Ši direktyva susijusi su šiom problemom ir tas problemas reikia spręsti. Mes turim siekti, kad situacija taptų geresnė, o ne blogesnė. Kitas dalykas, kalbant apie sąlygų gerinimą tose valstybėse narėse, kurios, kuriuose išduodama mėlyna kortelė, mes kalbam apie protų nutekėjimą. Uh, žmonės keliauja į Šiaurės Europą. Jau Europoje yra tas protų nutekėjimas. Aukštos kvalifikacijos žmonės keliauja į Šiaurę. Jau pusė milijono jaunų žmonių per pastaruosius metus išvyko iš Graikijos. Ir jeigu, žinoma, Europos Sąjungoje galioja bendros sąlygos e, žmonės gali lengvai migruoti ES viduje, tačiau turėtume atkreipti dėmesį į tas problemas, su kuriuo mes dabar susitarėm. Pon Sibel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus, uh, Ir norėčiau užduoti klausimus komisijai ir pirmininkaujančiai mm, šaliai. Mėlynosios kortelės tikslas yra nesuvienodinti e, darbo sąlygas visoje Europoje, bet e, palengvinti trečiųjų šalių piliečiams atvykti į ES ir gauti darbą joje. Ir tie principai turi būti taikomi visi. Nacionalinius teisės aktus pakeis bendros, bendras ES e, dokumentas. Ar taryba pritarė tokiam tikslui, norėčiau paklausti. Kaip aš supratau, norint atvykti, į, norint gauti leidimą atvykti į ES darbo rinką, reikia sumažinti darbo užmokesčio ribą. Taigi, kyla klausimas, kokiu priemoniu bus imamasi siekiant užtikrinti, kad, e, kad nesusidursime socialinio dempingo problema. Kaip jūs užtikrinsite, kad žmonės, kurie dirba Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, gaus normalius atlyginimus, tokie, kokie yra mokami Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Be to, kaip užtikrinsite, kad jam bus e, užtikrinami visi uh, E, socialiniai privalumai. Šešių mėnesių kontraktas yra pakankamai keblus. Gali būti taip, kad verslininkai įdarbins žmonės šešiems mėnesiams vienoj valstybėje nariai, paskui šešis mėnesius kitoj valstybėje nariai ir šešiems mėnesiams trečiom, e, trečioj valstybėje nariai ir mokės mažesnius atlyginimus, negu yra vidutinis atlyginimas toj konkrečioj valstybei nariai. Taigi susidursime su socialiniu dempingu ir norėčiau paklausti, kokiu priemoniu imsitės, kad tas socialinis dempingas neatsirastų. Skirtingose valstybėse narėse labai skirtingai suvokiamas aukštos kvalifikacijos darbuotojas. Ar tai reiškia, kad žmogus turintis akademinių kvalifikacijų, ar kad yra kvalifikuotas, gebantis atlikti kažkokį konkretų darbą. Taigi labai svarbu apsibriežti, kas yra ta aukšto lygio kvalifikacija. Atlieka tam tikrus darbus, pavyzdžiui, valstybėje narėje A reikia diplomo, kitoj valstybei to diplomo nereikia. Kitais atvejais e, skiriasi e, ir pati švietimo sistema ir, ir tai, apie ką mes čia kalbam, apie medikus, inžinierius, kokio išsilavinimo reikalaujam. Taip, iš tiesų labai aukštos kvalifikacijos darbuotojo apibrieštis yra labai svarbi ir būtina. Dabar žodis e, poniai Sisilijai. Kai kalbam apie migraciją, mes nekalbam apie prieglopšių prašytojus. Mes kalbam viena vertus apie teisinę migraciją ir kalbam apie prieglopšių prašytojus. Taigi ES turim didinti savo konkurencingumą, savo patrauklumą. Ši mėlynosios kortelės reforma yra labai reikalinga. Visi žino net šiam žemynė, kas yra žalioji kortelė. Žalioji kortelė yra labai patraukli ir niekas nežino, kad mes turim kažkokį panašų ekvivalentą. O juk pagrindinis mėlynosios kortelės tikslas ir buvo sukurti žaliosios kortelės ekvivalentą. Mes turėtume būti lankstesni, mes turėtume siekti, kad ta mėlynoji kortelė būtų patraukli ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams, bet ir prastesnės kvalifikacijos darbuotojams. Pamenu kartą, JAV mane vežė taksistas ir pasako, kad žalio kortelę laimėjo loterijoje. Ir tai turi būti tokia kortelė, kurio žmonės trokštų. Ir tą mėlyną kortelę turėtume vertinti kaip kažką patrauklaus, kas gebėtų pritraukti uh, darbuotojus, kurių mums reikia, ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Mes turim skatinti žmonės atvykti į Europos, priešing, į Europos Sąjungą priešingų atveju. Mūsų žemynas mažės. Taigi norėčiau pabrėžti, kad studentų ir mokslininkų direktyva labai svarbi, ji padarė didelį poveikį ir pakeitimą ir dabar atėjo laikas mėlynai korteliai. Aš taip pat labai tikiuosi, kad dabar šis mėlynosios kortelės projektas pavyks, nes praėjusi kartą jis buvo nesėkmingas. Aš tikrai noriu, kad ta mėlyna kortelė būtų patraukli ir kad nebūtų sudėtinga teikti prašymus gauti tą mėlynąją kortelę. Dėkoju, Cecilija. Mes tikrai atkreipsim dėmesį į tuos principus, kuriuos jūs paminėt, kalbant apie studentų ir mokslininkų direktyvą. Tie klausimai jau buvo iškelti, buvo klausima apie socialinį dempingą, apie prieigą prie mūsų rinkos ir taip toliau. Taigi mes visus šios klausimus turim uh, labai atidžiai peržiūrėti, rengsime trišalės tarybas ir kitokio pobūdžio posėdžius ir dar kartą aptarsim šį dokumentą. Taigi, kolegos, jeigu daugiau nieks žodžio neprašo, gal galėčiau paprašyti komisijos trumpai atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti. Oi, atsiprašau, Cecil, dabar žodis jums, atsiprašau, nepastebėjau jūsų. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad tokia direktyva yra rengiama, atkreipiamas dėmesys į tai, kas buvo anksčiau direktyvos projekte ir daugelis dalykų jau buvo išsakyta. Ir iš tiesų labai svarbu dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kasgi yra tas aukštos kvalifikacijos darbininkas, nes uh, skirtingose valstybėse narėse ši savoka suprantama skirtingai. Tai reikėtų išvardyti tas profesijas. Kitas dalykas, aš uh, nesuprantu kai kurių dalykų ir norėčiau paprašyti komisijos juos paaiškinti dėl e, prašymo atmetimo ar patvirtinimo kriterijų. Sakoma, kad e, jeigu kad valstybė narė gali atmesti prašymą, jeigu prašymo teikėjas laikomas grėsme visuomenės veikatai, apskritai visuomeniai. Kas yra ta visuomenės veikata, gal galėtumėt paaiškinti? Ačiū ir ponė Musolini. Ačiū, pirmininkė. Paprašyčiau, paaišk... Paprašyčiau paaiškinti ir plačiau pristatyti pirmininkaujančios šalies nuomonę šio klausimo, nes mes čia kalbam apie labai jautrų teisės aktą mums reikės mūsų piliečiams plačiau jį pristatyti. Pavyzdžiui, Italijoje moterys, e, kai Italijoje moteris tampa nėščios ir susilaukia kūdikio, jos tam tikrą laiką nedirba ar jos apskritai nebegrįžta į darbą, arba joms mokama tik tai pusė ankstesnio atlyginimo. E, jos kai kurios nebe, nebegauna darbo, taigi, darbo, Labai svarbu atkreipdėmėsi į šį klausimą ir labai svarbu piliečiams paaiškinti tai, kas yra tarp eilučių. Italijoje moterys iš tiesų pačios turėtų gauti e, tą mėlynąją kortelę, nes tuomet galėtų naudotis geresniem teisėm, negu kad dabar yra. Ačiū. Right, um, uh, the... Puiku. Tad aš paprašysiu komisijos atsakyti konkrečius pateiktus klausimus. For... Ačiū. Ačiū už klausimus ir komentarus, mes labai esame už tai dėkingi. Ir žinoma, mielai ir toliau su jumis bendradarbiausime apie šį pasiūlymą. Pabandysiu atsakyti kai kuriuos jūsų klausimus konkrečiai. Buvo paminėtas Europos portalas darbo pasiūlymams. Kol kas jo dar nėra, bet galiu pasakyti, kad tuo pat metu yra sukurta nauja internetinė svetainė apie ES mėlynąją kortelę kad būtų galima geriau gauti, lengviau rasti informacijos apie dabartinę Melinosios kortelės sistemą ir būsimus pokyčius. Klausimai dėl E, padėties Švedijoje konkretus buvo pateikti. Mes visi žinome, kad Švedijos atvejs yra ypatingas, jos e, darbo migracijos sistema kitokia. Taip pat Švedija turi šiokių tokių problemų perkeldama dabartinę direktyvą į paskutinę. Ta padarė tarp visų valstybių ir esame pasirengę bendradarbiauti su kolegomis iš Švedijos, kad įvertintume, kaip tai galėtų pasiteisinti. Tačiau dabar galime pasakyti, kad ši sistema nėra skirta vienai valstybei nariai, yra skirta visoms valstybėms narėms. Todėl labai svarbu, kad e, aukštos kvalifikacijos specialistų ypatybės e, būtų įvertintos ir mes apie tai labai daug galvojame, lyginame valstybių narių sistemas. E, ir žiūrėjome, kurios jų labiausiai pasiteisina ir kaip galime pritraukti tikslingai aukštos kvalifikacijos žmonės. E, daugiausia tokios e, specialios sistemos ir taikomos, nes e, tokia bendra sistema skirta visoms specialistų kategorijoms yra per daug aptaki, specialios kategorijos nėra apimamos ir mes nieko negalim padaryti, bet galiu pabrėžti, kad dabartinis pasiūlymas leis melinąją kortelę e, pasinaudoti žymiai didė, daugiau žmonių, platesniai e, žmonių grupiai. Tai atsako ir į klausimą dėl to, kas, kodėl e, kitos kito lygmens kvalifikacijos nėra įtrauktos, kodėl prieglaušių sėkiai nėra rašyti. Aiškinamajame rašte apie tai yra kalbama, nes taip yra apibendrinamas poveikio vertinimas. Mes e, taip galime pasverti visas įmanomas galimybės, teoriškai um, mėlynosios kortelės naujo sistemą apie tai galvo, gal, kurdami galvom apie tai taip pat. Uh, bet reikia pabrėžti, kad jau yra sukurta keletą sistemų, kurios yra taikomas skirtingoms darbuotojų grupėms, sezoniniams darbuotojams, pavyzdžiui, ir vieno leidimo sistema yra taikoma visų kvalifikacijų specialistams. Dėl prieglopščio siekiančiųjų nereikėtų e, sakyti, kad tai yra kažkoks tai e, vienkartinis reiškinys, mes pasverime prieglaušių sistemos pranašumus ir trūkumus, bet ne šiame pasiūlyme apie tai mes turime kalbėti. Mes išvelgiame akivaizdžiai, kad e, būtų naudinga prieglaušių siekiančius Atsiprašau, e, nebūtų naudinga prieglaušių siekiančių rašyti Milnosios kortelės sistemą dėl vidinio mobilumo ir socialinio dempingo grėsmės. Kągi galėčiau pasakyti, Esame sukūrę keletą saugiklių, jų dabartinėje sistemoje jie egzistuoja ir dabartinėme pasiūlyme tai yra paminėta. Minimalus atlyginimas visuomet turi būti mokamas, turi būti tenkinamas šis kriterijus, valstybės narys turi pačios nustatyti, kokia bus ta riba, bet ir nacionaliniai kolektyvinių sutarčių įstatymai turi būti taikomi e, galvojant priklausomai nuo to, kokioje valstybėje Milnos kortelės turėtojas gyvens. Negali būti e, tas žmogus mažiau privilegijuotas negu valstybės e, vietiniai piliečiai. E, klausimas dėl kvalifikacijų pripažinimo. Tai yra sudėtingas dalykas. Mes bandom palengvinti tą procedūrą, bet valstybė narė už tai yra atsakinga ir sakome vis, kad e, turėtume būti lankstesni. Tačiau, pavyzdžiui, e, nereguliuotų profesijų atveju visuomet kartojame, kad reikia atlikti išsamų tyrimą, bet galutinis žodis tenka valstybei nariai. Taip pat mes siūlome sukurti ne tik formalių kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Paaiškėjo, kad šio laikinėje darbo rinkoje neretai uh, E, reikalingi žmonės ir neturintis akademinės institucijos užduoto e, kvalifikacijos patvirtinimo. Kartais ta kvalifikacija gali būti įgirta, įgyta praktiškai, todėl kartais e, nustatome įgyto stažo kvalifik... atitikmenį formaliai kvalifikacijai. Valstybės narės tą sistemą gana aktyviai naudojasi, mes tengiamės būti lankstus dėl sveikatos medicinios e, srities e, profesijų. Įprastai, įprasta, kad šioje srityje e, reikia daug užsienio specialistų, bet tai yra labai jautri sritis ir jeigu yra kokių pažeidimų, visuomet teismai atitinkamus pažeidimus nagrinėja. Taip pat buvo paminėtas šešių mėnesių darbo sutarties reikalavimas. Mes sutrumpinome uh, E, tą laikotarpį nuo 12 mėnesių iki 6, nes matom, kokia yra realybė darbo rinkoje. Labai daug žmonių atvažiuojančių pagal e, nacionalinės sistemas atvažiuoja trumpesniam laikui negu 12 mėnesių. Ir jeigu mes paliksim 12 mėnesių reikalavimą, tai žmonės tiesiog e, negalės naudotis Milinosios kortelės sistema, nors kaip visa, visus kitus reikalavimus tenkina. E, Be to, nustačių šešių mėnesių laikotarpį įmonėms e, užsamdančiams užsienio darbuotojus bus lengviau. Gai suprantame, kad įmonė samdanti žmogų iš užsienio turi jam sukurti ypatingas darbo sąlygas. Ir e, įmonė tai yra papildoma našta, lyginant su vietos darbuotojų darbinimu. Todėl mes dabar numatėme įmonėms galimybę pritaikyti e, bandomojo laikotarpio sistemą, bet e, negalės tas darbuotojas būti siuntinėjimas iš vienos valstybės į kitą valstybę. E, kad galėtum kraustytis į kitą valstybę narę, turėsi būti atidirbęs 12 mėnesių vienoje valstybėje narėje. Manom, kad toks reikalavimas yra reikalingas ir e, aš manau, kad yra pakankamai saugiklių, kurie leis tą padaryti. Tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų klausimus atlyginimo e, slengščio sumažinimas buvo pateiktas klausimas apie tai. Ne atlyginimas čia nustatomas, čia tik tai įvažiavimo sąlyga yra nustatyta. Atlyginimo dydis nustatomas privačiu susitarimu tarp darbdavio ir darbuotojo. Be to turi būti taikomi nacionaliniai darbo įstatymai ir kolektyviniai galiojimai, kurie e, yra taikomi. Matome, kad E, kai kurios e, valstybės narės net ir netaiko minus kortelės sistemos dabar, nes nustatytas minimalus atlyginimas yra per didelis. Todėl dabar leisime valstybėms narėms nustatyti pačioms tą lygį, jos galės atsižvelgti į savo darbo rinkos struktūrą ir nuspręsti, kada ir kokio dydžio turi būti nustatytas minimalus atlyginimas. Tai yra būtina, kad pasiūlymas būtų platesnio pritaikomumo. Tačiau vis tik suprantame, kad e, dabar paliekama sistema, kuri leis pristatyti prie kiekvienos valstybės nacionalinės atlyginimų sistemos. Ačiū, gerbiami kolegos, mes turime eiti tolin, turim baigti išdiskutuoti šių klausimų, nes 10.15 numatytas, numatytas balsavimas, o po to ateis Slovakijos ministrai. Jeigu norėsite dar pateikti klausimų, tai galėsite tą padaryti. 11 valandą mes jų laukiame, o dabar dar iki balsavimo 10.15 dar turime apžvelgti vieną trumpą klausimą. E, tarybos darbinis e, e, tarybos įgyvenimo sprendimas, kuriam pritarėma, kad Europolas sudarytų e, Kinijos liaudės Respublikos visuomenės saugumo ministerijos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimą. Kalbame apie susitarimą projektą, Noriu priminti kolegoms, kad šis pasiūlymas yra strateginis ir jis neleis keistis asmeniais duomenimis. Taip pat noriu kolegoms priminti, kad su parlamentu dėl šio dosie yra tik tai tariamas, jis turi konsultacinį vaidmenį, e, todėl taryba paprašė parlamento parengti savo nuomonę per keturis mėnesius. Šiandien išklausysime pirmininkaujančius valstybės atstovų ir Europolo atstovų kurie kalbės apie šio bendradarbiavimo susitarimo su Kinija operatyvinę reikšmę. Mr. President, honorable members of Libe Committee. Gerbiami kolegos, e, gerbiami Libe nariai, ačiū už man suteiktą progą pristatyti bendradarbiavimo sutartį tarp Europolo ir Kinijos. E, šiais sunkiais laikais labai svarbu sukurti profesionalius santykius tarp ES ir trečiųjų valstybių. Kinija yra viena iš strateginių partnerių šiame kontekste, kadangi šis susitarimas nėra pirmas tokio pobūdžio kategorijoje, jūs žinot, kokia yra procedūra, tokia pat procedūra jau anksčiau buvo keletą kartų pritaikyta. Taryba tvirtina įgyvendinimo sprendimą ir leidžia Europolui pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą pasitarus su Europos parlamentu ir Europol valdyba ir gavus jų abiejų atitinkamai nuomonės. Dėl susitarimo su Kinija aš norėčiau pabrėžti, kad tas susitarimas yra strateginis, jis neleidžia keistis jokiais asmeniais duomenimis. Jis tik tai leidžia keistis strateginė ir operatyvinė informacija. Todėl jokių e, pasiekmių duomenų apsaugos, asmenių duomenų apsaugos sistemai tai neturi. Bendrai reikia pasakyti, kad šis susitarimas e, yra labai plataus masto, jis apims kibernetinius nusikaltimus, nelegalią migraciją, priekybą žmonėmis, priekybą smulkiais šaulių ginklais, narkotikais, ekonominius nusikaltimus, pinigų plovimą, terorizmą. Visi šie nusikaltimai yra išvardinti kaip prioritetinės bendradarbiavimo sritis. Operatyviniu požiūriu žinant, kad Kinijos organizuoti nusikaltėliai turi daug įtakos Europos Sąjungai, Kinijos organizuotų nusikaltelių grupių e, tarptautinė reputacija verčia Kiniją tapti potencialia Europolo partnerė. Europos komisija apima e, keletą nusikaltimo rūšių, e, kurios yra aktualius Europolui, tai yra priekyba narkotikai žmonėmis, nelegali migracija, klastojimas prekių intelektinės nusavybės teisų pažeidimai, sporto korupcija, kibernetiniai nusikaltimai, pinigų plovimas, e, taip pat e, klastotės. Aš norėčiau išvardinti, iš, kodėl šis susitarimas yra toks svarbus, pristatydamas kiekvienas rytė atskirai. Pirmininkas prašo kalbėti trumpai. E, kokia jo vertė kovojant su nusikaltimais? Svarbiausia mums yra uh, E, narkotikai, priekyba žmonėmis ir pagalba nelegaliai migracijai. Kinija yra e, migrantų šaltinis, tranzitinė šalis ir taip pat e, atvykimo šalis. Ir ji yra labai svarbi kovojant su žm priekyba žmonėmis bei e, valiutų ir prekių padirbinėjimu Labai dažnai padirbti eurobanknotai atvyksta ES iš Kinijos. Taip pat kalbama apie intelektinės nusavybės teisės, sporto korupciją, e, kurios e, yra temos labai e, domios ir pači, kurie labai domios ir pati Kinija. Lažybos dėl sporto yra dar viena sritis, kurioje Europa turi bendradarbiauti su Kinija. Organizuotos nusikalselių grupės, kibernetiniai nusikaltimai, anot Europolo E, Kinija prie to prisideda labai aktyviai. Kinija labai ženkliai prisideda prie e, šių nusikaltimų raidos. Ir galiausiai turim kalbėti apie veiksmingą policijos bendradarbiavimą, ypač pinigų plovimo tyrimo srityje. Tai turi būti labai svarbus prioritetas. Galvojant apie šios aspektus, pirmininkant valstybė sutinka su Europolo vertinimu, kad galimybė įsteigti, e, ben, užmėgsti bendradarbiavimo ryšį su Kinijos įgyvendinimo teisėtvarkos institucijomis atneš papildomos vertės Europolui dirbant ir įgyvendinant jo tikslą paremti valstybės narės vykdant prevenciją ir kovojant su tarptautiniais nusikaltimais ir terorizmu. Galiausiai turiu pasakyti, kad visos valstybės narės aš sutarimą rems. Ačiū uždėmesi. Ačiū, um, uh, kad skubinu. O dabar aš norėčiau steigti žodį Europolo vyriausiam specialistui Bartui Debok. Jeigu galite, tilpkite dvi minutės. You, Chairman, uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami Libė komiteto nariai, kalbėsiu labai trumpai, nes kolega iš Slovakijos jau paaiškino, kokie mūsų bendradarbiavimo aspektai bus. Europolas būtų labai laimingas, jeigu jūs leistumėt pasirašyti šį sutarimą, nes jau kaip kolega sakė, yra svarbių operatyvinių interesų. Šis sutarimas yra strateginis, mes nekalbam apie keitimas esmeniais duonimis. To mes nedarysime. Visi, aišku, išlieka tam tikrų uh, E, elementų, dėl kurių šis sustarimas išlieka svarbus, todėl prašau jūsų leidimo. Jeigu niekas nenori pasisakyti, tada galim perėti prie balsavimo. Vienas kažkas nori pasisakyti. Ponas Batavės. Thank you, thank you. Ačiū, Klodai. Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti. Europolas turi būti Europos žvalgybinės informacijos rinkimo tarnyba policijos tikslams strateginiai santykiai su Kinijos vyriausybė reikš, e, kad palaikote ryšį su komunistų partija. E, čia kaip FBI palaikytų strateginius ryšius su Alkaponė. Negalima atskirti organizuotų nusikaltimų ir Kinijos komunistų partijos. Ryšiai yra labai glaudus, tai yra tas pats dalykas. Ir baigdamas aš galiu štai ką pasakyti, jūs čia kalbat ne tik apie tai, kad bus strateginiai santykiai su nusikalstamu uh, E, gangsterių režimu. Jūs kalbate dabar apie valstybę, kuri nuolat žudo šimtus tūkstančius milijonų žmonių tam, kad būtų finansuojami e, organų e, transplantavimo veiksmai, operacijos. Pramonė visa sukurta. Praeitą savaitę apie tai buvo kalbama nuo milijono iki pusantro milijono žmonių bu, yra tyčia areštuoti dėl suklastotų e, kaltinimų ir paskui žudomi tam, kad būtų organų e, transplantacijos verslui. Tai kai kalbam apie strateginius santykius su tai žmonėmis užmėsgimą, man atrodo, kad kalbam apie strateginius santykius su nacijais, bus daroma labai didelė klaida ir aš pasakysiu prieš. Labai ačiū. Pone Debok, gal norėtumėte atsakyti? Ir tada aš jau baigsiu. Yes, German, uh... Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Europol teisės sistemoje yra pakankamai saugiklių, kad užkirstume kelią tam, apie ką kalbėjo gerbiamas parlamentaras. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kaip ir kolega iš Slovakijos, kad tai neleidžia keistis asmeniais duomenimis. Taigi nebus jokių duomenų apie tiesiogiai vieną ar kitą asmenį tai net negalvo, negalvot nereikia. Tačiau e, tokie dalykai kaip modus operandi ar techninės informacijos keitimasis bus svarbus. Aš norėjau, kad jūs taip pabrėžtumėt. Apie tai mes jau vakar kalbėjome koordinatorių posėdėje ir e, balsavimas vyks su paprastinta procedūra. Ačiū kolegos. O dabar periname prie balsavimo. Padarysiu trumpą pertraukėlę. Ar visi turite korteles? Jeigu kas nors neturite, prašom pasakykit, mes priskaičiuosim jūsų balsą. Truputėlį lūkterkim. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is ready, we'll, we'll... Kągi kolegos, jeigu visi pasirengę, balsuokime. Europos kelionės dokumentas neteisėtai Europos Sąjungoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams gražinti pranešėjas Jusie Halavo. Dėl teksto sutarta per tarp institucinės dėrybas, taigi mes pradėsime balsuoti, balsuosime vardiniu balsavimu, prašot, pradedame. Is... Procedūrinė pastaba. Kortelę netrukus turėsiu, kol kas žodžiu pasakau, kad balsuoju prieš. Uh, Galite tiesiog pakelti ranką, nieko baisaus, galite ranką balsuoti. Priskaičiuosime jūsų balsą. Baigiame balsuoti. 49 balsavo, 42 už 5 prieš 2 susilaikė, sveikiname pranešėją. Keturioliktas punktas Italijos ir Graikijos labai nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos e, srityje. Ir mm, mm, pranešime kalbama apie tarp institucinių dėrybų e, pradžią. Komisija 21 kovo komisija e, pasiūlė pakeisti 2015-1601 sprendimą dėl Sirijos um, pabėgėlių um, prieimimo uh, Turkijoje. Pirmieji pakeitimai komisijos uh, pasiūlymai buvo pateikti Liep... Birželio 9 dieną uh, iki Liepos mėnesio buvo galima teikti tolesnius pakeitimus. Ir po šių pakeitimų bei pranešėjo pakeitimų iš viso buvo gauta 73 pakeitimai. Ar pranešėja norėtų pasisakyti? Ne, jeigu ne, tai galime pereiti prie balsavimo. Ir dar pasakysiu, kad du pakeitimai atsiimti, 69 ir 49 pakeitimai atsiimti, taigi dabar galime balsuoti. Balsuosime pirmiausia dėl 27 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuosime dėl visų pakeitimų susijusių su teisiniu pagrindu. Balsuojame kartu dėl visų pakeitimų. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl viso bloko pakeitimų dėl teisinio pagrindo. Vis dar galima balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atvesta. Pone Zalahu, ačiū, kažkas neveikia, mano balsavimo aparatas neveikia, aš balsuoju už. Tiksliau, jis balsuoja tik už, nors aš noriu balsuoti prieš. Ta užfiksuosime protokole. Kolegos 64 pakeitimas, pirmoji dalis balsuojame. Dabar baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 22 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar dėl pakeitimų bloko, dėl pakeitimų, kuriais siekiama išbraukti pirmą straipsnį. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šešiasdešimt aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Atsiprašau, kolegos, balsuosime dėl 24 pakeitimo. Nebalsuojame dėl 68, jis atkrito, balsuojame dėl 24, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 25 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. 73 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 26 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 36 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas dėl trečiosios konsultuojamosios dalies. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 40 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. A kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. B kompromisas pradedame balsuoti. Vienuoliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Dėl 11 pakeitimo per daug vienu EPP balsu. Galbūt e, galima būtų tai išspręsti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Be kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 51 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. C kompromisas, pirma dalis, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. C kompromisas antra dalis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 53 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 54 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15 pakeitimas balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. D kompromisas praeidame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 17 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 58 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 59 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 18 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 61 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 19 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. E kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. F kompromisas pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ir dabar e, balsuosime dėl visų pakeitimų. Vardinių balsavimų. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 51 balsavo, 39 už, tai prieš yra keli susilaikę. Sveikiname pranešėją. Colleagues, the uh, Kolegos Slovakijos ministrai atvyks 11 val. Taigi 30 minučių pertrauka iki 11 ir tada susitikimas su Slovakijos ministrais. Ačiū, Tomas. So, that... Taigi, kolegos, pakartosiu, Slovakijos ministrai atvyks 11 val. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai. Taigi 30 minučių pertrauka. Merci à ce So, uh, good afternoon, colleagues. We have the. Uh... Sveiki, kolegos sugrįžę po pertraukos. 17 klausimas. Slovakijos pirmininkavimo ES tarybai prioritetai teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Mums šiandien pranešimus skaitys Lucija Žitnanska ir Robertas Kalinakas. Taigi sveikiname juos abu. Teisingumo ministrė ir ministro pirmininko pavaduotoja ir taip pat ministro pirmininko pavaduotojas ir vidaus reikalų ministras. Taigi, visų pirma suteiksiu žodį ministrams, paprašysiu pateikti pranešimus, kiekvienam skiriama po 10 minučių, o tuomet Pradėsime diskusijas. Visų pirma pasisakys koordinatoriai, o tuomet kolegos galės, kiti kolegos galės užduoti klausimus. Taigi, ar apsisprendęs, kuris pirmasis skaitys pranešimą? Taigi, vidaus, minų, vidaus reikalų ministras Robertas Kalinakas visų pirma. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami Europos parlamento nariai. Mūsų premjeras visai neseniai kalbėjo Europos parlamente ir kalbėjo apie tai, kad ES yra išskirtinis ir unikalus projektas. Aš iš tiesų pritariu šiems žodžiams, nes Europos projektas mūsų žemyną privertė suklestėti. Prieš šimtą metų milijonai žmonių mirdavo tose vietose, kurios yra visai nesen, netoli Briuselio, o dabargi mes net neturime sienų apsaugos, o tai reiškia, kad esame atsakingi už ES dabartį ir ateitį. Dabar žmonės vystosi, kuria, atskleidžia savo talentus ir pasaulis pavydi mums tokių sąlygų. Kalbu ne tik apie materialinę gerovę, bet apie e, teisingumą, saugumą, Mano valstybėje e, Slovakijoje, mano valstybė Slovakija visai nesenai tapo šio projekto dalimi. Ir tas jum gerai žinoma. Visi puikiai prisimenam, kaip e, jautėmės, kai Slovakija tapo ES nare. Ir kągi man reiškia ši narystė. ES pasiekimų galima vertinti kaip dovanos. Tie, jie neatsirado savaime. Ši teisingumo ir saugumo sritis, kuri, kuria mėgaujasi mūsų narių piliečiai, turi būti saugoma ir ateityje. Ir aš Slovakijos atstovas kartu su šalimi būsiu atsakingas už šią sritį ateinančius šešis mėnesius. Tačiau mes nesame vieni. Europos parlamentas yra išskirtinis partneris, su kuriuo dalyjamės savo užduotimi, savo iššūkiais, savo darbais. Ir tikiuosi, kad siekdami tikslų ir toliau bendradarbiausime ir vystysime savo projektą. Noriu Jūs patikinti, kad pirmininkaujanti Slovakija yra labai atvira Europos parlamentui. Tokie klausimai kaip migracija, kova su terorizmu yra labai svarbus pirmininkaujančiai valstybei. Mums taip pat e, reikės e, nuspręsti, kaip dorojame su uh, įvairiais nesklandumais, pavyzdžiui, migracija. Ir norėčiau padėkoti Europos parlamentui už atliktą darbą. Nauji e, teisės aktai susiję su sienų ir pasienio zono apsauga parodė, kad ES gali greitai reaguoti į kylančius iššūkius, kad tarp parlamento komisijos ir tarybos vyksta sklandus ir bendras darbas ir kad drauge mes galime susidoroti su mums iškilančiais iššūkiais. ES pasienių apsauga yra puikus to pavyzdys ir pirmininkaujantį Slovakiją stengsis, kad šis teisės aktas būtų įgyvendinamas praktikoje kad matytume atlikto darbo vaisius jau šymet. Kitas klausimas susijęs su migracijos rautų valdymu ateityje. Komisija nurodė, kalbėjo mm, apie šį klausimą Bratislavoje per neformalų susitikimą. Buvo kalbama apie imigrantų grįžimą. Tie, kurie net, imigrantai, kurie neturi teisės į apsaugą, turi grįžti į savo kilmės šalį. Kitas klausimas pakartotinis prieimimas. Turim daug susitarimų šioj srity. Tie susitarimai vieni iš jų yra e, veikiantys, galiojantis, turim bendradarbiauti su kaimininiam šalim, kad e, stengdamės užtikrinti, kad tie susitarimai būtų efektyvesni. Perkelimas. Perkelimas yra pats geriausias būdas padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Atskiros valstybės narės ir visa ES siekia padėti tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Perkelimas yra labai svarbi priemonė siekiant padėti tiems, kuriems reikia tos pagalbos labiausiai. Perkelimas susijęs su naštos padalymu ES valstybės, valstybėms narėms. Ir žinoma, šiame kontekste reikėtų nepamiršti ir prieglopšio mm, reformos. E, įgyvendinant tą reformą turim užtikrinti darbo pasidalyjama. Ir per neformalią tarybą Bratislavoje praėjusią savaitę buvo kalbama apie tai, kad reikia pradėti darbą apsibrėžiant priemonės, kurios būtinos siekiant apsaugoti pasienių, pasienį. pasienį Taip pat e, turime labai detaliai ap, aptarti Dublino reglamentą. atitinkamus e, padalymo rodiklius konkrečiom valstybėm narėm, nes būtent šiais rodikliais remdamiesi galėsime siekti kompromisų. Dabar šioj srity nėra pasiekti jokių kompromisų, nėra pasiekta susitarimų, tačiau aš manau, kad mes visi galime eiti tą pačią linkmę, galime būti ir lankstus, ir solidarūs, ir visas e, šias nuostatas įgyvendinti realybėje. Mes turim užtikrinti, kad visos valstybės narės būtų solidarios, kad jos veiktų sinergiškai, kad išspręstume šią keblę situaciją. ES Turkijos sutarties įgyvendinimas. Dar viena svarbis rytis. Migracijų, migrantų skaičius labai smarkiai sumažėjo per Balkanus, tai susiję su vizų liberalizavimu. Tai labai svarbus klausimas tiek politiškai, tiek kalbant kaip apie uh, priemonę, kuri susijusi tiesiogiai su migracijos politika. Kai kurios valstybės yra pasirengusios perimti mūsų vertybės, imtis e, labai e, herakliškų pastangų Ir mes e, turim joms parodyti, kad jų nudirbtas darbas nenuėjo per niek. Taip pat e, reikia nepamiršti ir kilmės e, šalies klausimų. Kartais kyla abejonių. Ir mes turime užtikrinti e, saugaus tranzito šalių bendradarbiavimą ir apie tai kalbėsime taryboje ateinančiais mėnesiais. Taip pat šis klausimas bus keliamas ir čia parlamente, nes tai yra labai svarbu valdant migracijos rautus. Taip pat e, migracijos e, srautų į ES valdymas. Dar vienas uh, svarbus mūsų darbo ramstis. Mes turime užtikrinti, kad neatsidurtume toj situacijai, kurioje buvom praėjusiais metais. Mes turim užtikrinti, kad padedam tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos, tiems, kurie yra pažeidžiamiausi. Naudos gavėjai Kartais, kartais tais naudos gavėjais tampa tie, kuriais, e, kuriems visiškai tos pagalbos nereikia. Išmanioji pasienio valdymo sistema, e, kalbant ir apie ES pasienio apsaugą, yra labai svarbus elementas saugant mūsų išorės sienas. Aš tikiu, kad e, artimoji ateityje ETS sistema mums suteiks duomenų apie atvykstančius žmonės, ypač e, tais atvejais, kai išduodamos vizos mums reikia rinkti informaciją, kad galėtume užtikrinti, kad rizikos lygmuo būtų kuo mažesnis. Mes e, norėtume išplėsti Šengeno sritį, sritį įtraukiant e, Rumuniją ir Bulgariją, nes dabar panašu, kad Graikija yra pakankamai izoliuota, tai susiję tik su techninėm diskusijom, nors politinė situacija įtempta. Tačiau manom, kad abi valstybės prisėmė labai daug atsakomybės visomis išgalėmis tengiasi apsaugoti išorinės sienas, e, kalbant apie kovą su terorizmu. Buvo mm, labai daug kalbama apie keitimąsi informaciją. prisimenu, kad 2005 metais buvau jo taryboje ir buvo kalbama apie informacijos keitimasi, apie keleivių duomenų registrus ir labai džiaugiuosi, kad parlamentas ėmėsi šių klausimų ir mes pasiekėm nemažą pažangą šioj srityje. Tačiau manom, kad neužtenka atkurti, neužtenka imtis veiksmų po to, kai ta teroristinė taka jau įgyvendinama. Mes turėtume jas nuspėti iš anksto, o ne imtis kažkokių veiksmų jau po paties faktų. Prekyba ginklais, ginklų E, nešiojimasis e, ne visai susijęs su jūsų komiteto darbu, tačiau šiuos klausimus mes taip pat ketinam aptarti metų pabaigoji. Ir gal, galop paskutinis mūsų prioritetas - stichinių nelaimių koordinavimas. Europos Sąjungoje, Sąjunga krečia stichinės nelaimės, kurios susijusios su klimato kaita ir mes turim pagerinti koordinavimą, turime imtis mokymų, turime renkti atitinkamas komandas, nes e, dabartinė situacija nėra pakankamai gera, tad turime glaudžiau bendradarbiauti su eko generaliniu direktoratoriu ir, direktoratu ir padėti tom valstybėm narėm, kuriom reikia tokios pagalbos. Daugiau jūsų laiko negaišinsiu ir esu pasirengęs užduoti, atsakyti jūsų klausimus. Ačiū dabar Teisingumo ministerijos atstovė Lucija Čenanska. Prašom 10 minučių. Labai ačiū gerbiamas e, pirmininkė už suteiktą žodį. Ir pratesdama tai, ką sakė vidaus reikalų ministras, gerbiamas pirmininkė parlamento nariai, apsiribuosiu tik teisingumo sritimi. Pastaruoju metu ES keletą kartų nukentėjo nuo teroristinių išpolių. Ir visoje ES matome radikalizacijos ženklų. Pamatinės ES vertybės, tokios kaip pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, teisės viršenybė, pagarba žmogaus teisėms, e, susilaukė išpolio. Prieš jas buvo smokta. Aš taip pat esu atsakinga už baudžiamąją teisę ir matau, kad baudžiamoji teisė iš dalies leidžia atsakyti į laisvės saugumo ir teisingumo erdvės poreikius ES. Šiuo metu yra įmamasi sprendimų kovojant su terorizmu ir e, vienas iš jų yra naujoji direktyva kovai su terorizmu. Slovakija pratęs Niderlandų pradėtą puikiai darbą ir tikimės, kad bus pasiektas susitarimas dėl šios direktyvos kuo greičiau mūsų pirmininkavimo metu. Mes džiaugiamės, kad yra Europos parlamente priimtas pranešimas dėl šios direktyvos ir labai tikimės, kad bus užmėgstos tarp institucinės dėrybos, kurios leis e, labai greitai pasiekti rezultatų. Jei neklystų, jos vyks greitai Liepos 15 dieną. 14 dieną. E, Pirmininkaujančioji Slovakija supranta, kaip svarbu, kad ši direktyva jautriai ir delikačiai siektų pusiausviros tarp pagrindinių teisų ir laisvų ir kita vertus veiksmingos kovos su terorizmu. Terorizmasgi, kaip ten bebūtų, kelia grėsmę mūsų žmonių gyvybei ir sveikatai. Primdami šį teisės aktą turėsime galvoti, kaip e, nusikaltėliai veikia e, finansuodami teroristinę veiklą, kaip mes galime užmėgsti deramus ryšius su užsienio valstybėmis, kad kartu kovotume su teroristais, kad užkirstume, užgneuštume teroristinius kėslus. Reikia pažvelgti ir į kitą pusę - terorizmo aukas, nukentėjusiosius. Mano nuomonė, visų institucijų pastangos leis priimti direktyvą, leisiančią mums e, tenkinti kovos su terorizmu iššūkius ir pasakyti, kad esam pasirengę apginti pagrindinės Europos vertybės, tokias kaip laisvė ir saugumas. <clears throat> pirmininkaujančioji Slovakija taip pat e, toliau tęs Niderlandų pradėtą darbą dėl Europos uh, nusikalstamos veiklos informavimo sistemos EQUIS. Ji yra pirmiausia orientuota į trečiųjų šalių piliečius. Pasirinktas centralizuotas modelis taryboje Birželio mėnesį buvo priimtas dėl to sprendimas ir kaip tik dabar laukiame, kada bus priimtas Europos komisijos sprendimas, kad žinotume, ką reikia padaryti, kad visa sistema veiktų sklandžiai. Pirmininkaujančioji Slovakija yra pasirengusi e, suvesti visus galus ir rasti visiems priimtiną rezultatą, nes mūsų nuomonė ta sistema yra gyvybiškai svarbi e, pakete kovai su terorizmu. Vienas iš svarbiausių teisė kūrinių e, klausimų baudžiamosios teisės rytyje yra finansinių interesų apsaugos paketas. Kalbame apie ES finansinius interesus. Manome, kad artimiausiais mėnesiais reikės pakankamai dėmesio skirti pasiūlymui reglamentui dėl Europos e, prokuratūros sukūrimo, EPPO sukūrimo. Pirmininkaučiai Slovakija pripažįsta, kad Niderlandai atliko puikų darbą ir toliau mes sutelksime dėmesį į tuos negausius, neužbaigtus straipsnius Mūsų tikslas pradėti dėrybęs dėl viso pasiūlymo ir padaryti tą kuo greičiau. Mes norime dirbti konstruktyviai e, šioje diskusijoje ir norime pažymėti, e, kad Europos parlamento nuomonės mums yra svarbios. Norime su Europos parlamentu glaudžiai bendradarbiauti. Visi žinome, kokiu mastu Europos parlamento, atsiprašau apskritai, šio, šis dosijai sutampa su finansinių interesų apsaugos e, teisės aktais bendrais. Ir dabar tie teisės aktai yra svarstomi trilogose. Pripažįstame, kad vis dar yra ginčiamasi dėl to, ar e, PVM sukčiavimas turėtų būti trauktas į šią direktyvą ar ne. Aš manau, kad mes tą ginčą išspręsime iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Eurojust reglamentas taip pat įtrauktas į šį paketą. Taryba, tarp pirmininkaujant Latvijai, priėmė savo poziciją dėl klausimų nesusijusių su EPPO, Europos prokuratūra, o Slovakija yra pasirengusi pirmininkauti per savo pirmininkavimą, e, bendradarbiauti per savo pirmininkavimą su parlamentu. Pirmininkaujančioji Slovakija taip pat e, prisidės ir prie kovos su kibernetiniu nusikalstamumu. Taryba patvirtino išvadas Niderlandų pirmininkavimo metu kaip pagerinti baudžiamosios teisės nuostatas susijusias su kibernetiniu nusikalstamumu. Taip pat norime pagerinti tausmų bendradarbiavimą. Tai apims be kita ko ir elektroninio teisingumo išplėtimą. Šis rytis turi milžinišką potencialą, jis gali atnešti daug papildomos vertės ES piliečiams, ypač kai kalbame apie jų galimybės pasiekti teismus, pasinaudoti teisingumo sistemą. Europos teismų tinklas baudžiamosiose bylose 47 savo posėdį organizuos Bratislavoje. Ten bus kalbama apie veiksmingesnį teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus. Europos e, nusikaltimų aukų paramos tinklas ten taip pat bus atstovaujamas. Ponios ir ponai, aš manau, kad e, geras bendradarbiavimas tarp tarybos ir Europos parlamento bus išlaikytas mums pirmininkaujant. Man atrodo, kad aš išvardinau visas svarbiausias temas, e, kuriomis dirbsime. Jeigu ką nors pamiršau, priminkite, aš mielai e, sureaguosiu. Ačiū. Ačiū abiems ministrams. Noriu parlamentarams pasakyti, kad įvyko daug susitikimų ir su ministrais, ir su jų darbuotojais, jų e, sekretorietu. Vyko labai daug uh, rengiamųjų darbų e, prieš prasidedant Slovakijos pirmininkavimui. Visi suprantame, kiek daug dosie dar neužbaigta ir jas reikės svarstyti. Ir e, kaip jau buvo pasakyta, Liepos mėnesį dar vyks trilogų dėl kai kurių iš minėtųjų dosie Po jų mes kolegoms atsiusime naujos informacijos. Dabar aš Jums dėkuoju už ženginės kalbas ir noriu pasakyti, kad dabar turime sutelkti dėmesį į mūsų parlamentarų politinius prioritetus. Laikas dabar Jums išsakyti klausimus ir komentarus. Tarp kitko, aš e, norėčiau ministrams pasakyti, kad šis posėdis yra paskutinis prieš vasaros atostogas, todėl gal ir yra tiek nedaug parlamentarų. Paprastai mūsų yra daugiau, 24 e, iš vis jau užsirašė kalbėti. E, paprastai mūsų būna dar daugiau. Turbūt aš, mūsų komitetas yra darbščiausias visam parlamente. Kolegos, kalbėkit nedaugiau kaip po dvi minutės, kaip jau sakiau. E, Pradėsim nuo koordinatorių. Būčiau labai dėkingas, jeigu laikytumės laiko terminų, nes norime dar ir atsakymams laiko pasilikti. Pirmiausia, pane Holmeier. Vorsitzenden bedanken dafür, dass Sie heute hier sind und Ihr Programm. Norėčiau pirmiausia padėkoti ministrams už tai, kad dalyvavo šiame posėdėje ir už tai, kad pristatė savo programą. Tikrai daug visko numatyta artimiausiams šešiems mėnesiams. Tai bus intensyvus laikotarpis ir mums šiame komitete ir tarybai. Turės būti priimta nemažai sprendimų, parengta nemažai teisės aktų, e, dėl kurių bus taikoma bendro sprendimo procedūra, taigi mums tikrai svarbu dirbti iš vien. Aš turiu vieną konkretų klausimą. Klausimas susijęs ir su mūsų e, dėrybomis, kai galvome apie vidaus saugumą, migraciją ir e, priežiūros bei stebėsenos mechanizmus Matau, kad e, dažnai valstybės narės nepatenkintos, jeigu parlamentas e, siekia gauti kaip įmanoma daugiau informacijos, bet aš manau, kad tai yra tikrai neteisinga. Apie kokią konkrečiai stebėseną ir kokią informaciją e, kalbame. Parlamentui tikrai dažnai svarbu žinoti, kokia yra situacija kokios problemos ir be šios informacijos parlamentas negali tinkamai bendradarbiauti, atlikti savo funkcijų. Aš žinau, kad kiekvieną kartą, kai tik kalbama apie stebėseną ar priežiūrą, parlamentas iš karto nustumiamas į šalį. Tarsi Pavlovo refleksas. Bet mums iš tikrųjų svarbu turėti kuo daugiau informacijos apie vidaus reikalų ir teisingumo sritį. Turime žinoti, kodėl priimami vieni sprendimai, o ne kiti, kodėl patvirtinamos um, konkrečios priemonės. Ačiū. Toliau, um, ponė Sipal, um, socialdemokratų vardu. Ačiū. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į dvi konkrečias e, sritis. Pirmiausia, EPPO, Europos prokuratura ir čia turiu porą klausimų. Mes norėtume, kad e, PIF direktyva būtų patvirtinta atsižvelgiant į kovą su tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje, kokia jūsų nuomonė apie e, perspektyvą šioje srityje. Ir dar viena pastaba, Europos prokuratura turi būti nepriklausoma nuo valstybių narių spaudimo. Ir todėl mums atrodo, kad uh, turėtų būti atitinkamai paskirstytos um, bylos. Kokią pažangą matote šioje srityje šiemet? Ir dar Vienas klausimas. Jūs uh, savo pristatymę kalbėjote apie uh, perkelimą ar gražinimą. Tai aišku labai svarbu ir mm, Tai svarbu, kalbant apie subalansuotą prieglopšio politiką, bet problema ta, kad e, tokio subalansuotumo taryboje nėra. Gražinimas, e, readmisija. Tai yra sprendžiami klausimai ir siekiama užtikrinti, kad būtų sustiprintos trečiųjų šalių teisės saugos institucijos. Tikrai daug daroma šioje srityje, bet e, labai nedaug daroma perkelimo ES viduje srityje nedaug valstybių narių rimtai žiūri į savo įsipareigojimus ir dalyvauja. Taigi, kaip užtikrinti, kad kuo daugiau valstybių narių įsitrauktų ir kaip jūs ketinate užtikrinti, kad visos valstybės narės priims pabėgėlius, juos apgyvendins ir užtikrins jų integraciją. Ir kokiu priemoniu jūs imsitės, siekdami užtikrinti, kad visos valstybės narės ne tiesiog teikia savo reikalavimus, bet e, prisideda finansiniais įnašais įvairiems fondams. Taip pat ir fondams Afrikoje ir kaip užtikrinti, kad šios lėšos būtų tinkamai panaudotos gerinti gyvenimo sąlygas kilmės šalyse. Ačiū dėl klausimų susijusių e, su perkelimu ir perkelimu ES viduje. Jūs konkrečiai apie tai nekalbėjote, bet e, jeigu galėtumėte jas atsakyti, būtume dėkingi. Toliau ECR vardu ponas Skrypek, pakeičiantis poną Kirkov. Ačiū. Ministrai, kaip Slovakijos atstovas Europos parlamente norėčiau Jūs pasveikinti mūsų komitete. Mums tai tikrai svarbi galimybė. Norėčiau padėkoti ministrui Galinak už jo pasisakymą. Migracijos krizė sukėlė tam tikrą isterijos, tam tikrą isteriją e, Slovakijoje, Sirijoje, Jordanijoje, Libane yra daugybė pabėgėlių. Kaip jūs ketinate padėti pabėgėliams gyvenantiems baisiose sąlygose. Jeigu mes pagerintume jų gyvenimo sąlygas, jie neturėtų ieškoti kelių patekti į Europą. Jeigu mums to padaryti nepavyks, tai dar daugiau pabėgėlių atvyks e, į Europą. Slovakijos ministras pirmininkas neslėpė savo požiūrio į Turkiją. Mes girdėjome tikrai labai nemalonių dalykų pasakytų apie musulmonus gyvenančius Slovakijoje. Jūs kalbėjote apie kai kurių valstybių narių, kai kurių šalių pasiekimus. Gal galėtumėte pasakyti, ką nuveikė Turkija, kad e, išpildytų ES narystės sąlygas? Ministrė Žitanska, Europos prokuratūra E, galėtų būti naudinga, ypač tais atvejais, kai e, valstybėse narėse piknaudžiaujama ES lėšomis. Ir dėja Slovakija būtų tokios valstybės narės pavyzdys. Yra daugybė politikų sukčiavimo atvejų. Ir kokie jūsų numatomi veiksmai šioje srityje pirmininkaujant Slovakijai? Dėl rytų partnerystės ministrų susitikimų, kokia pažanga padaryta Ukrainoje, kalbant apie įstatymų viršienybę kaip ten įgyvendinamos reformos ir ar Ukraina galėtų įstoti į ES, kas buvo jai žadėta dar visai neseniai. Toliau Alde grupės, Alde frakcijos vardu, ponė Valmstrom. Ačiū, ačiū abiems ministrams už neformalę TVR tarybą praeitą savaitę ir ačiū uh, už tai, kad ir Europos parlamentas buvo pakviestas dalyvauti. Ačiū už svetingumą, už šiltą prieimimą ir už tai, kad jūs nekartą išsakėte pasirežimą būti nešaiškų tarpininkų jūsų pirmininkavimo metu, sprendžiant sudėtingus klausimus, aktualius jūsų šaliai, tokius kaip migracija. Aš tikiuosi, kad ir jūs į Europos parlamentą žiūrite kaip į konstruktyvų ir Mm, teigiamai nusiteikusi partnerį, sprendžiančių sudėtingus ir svarbius klausimus, nes bendra Europos mm, priekopčio sistema turi būti reformuota. Ši reforma reikalinga dėl mm, įvairių priežasčių. Pirmiausia, ji reikalinga žmonėms e, prašantiems tarptautinės apsaugos ir tai svarbu, ši sistema svarbi užtikrinant ES patikimumą. Mes jaučiame dabar didžiulį piliečių spaudimą. Nuolat pabrėžiama mūsų nekompetencija, randant ir įgyvendinant tvarius sprendimus. Mūsų piliečiai aiškiai sako, kad tokia sistema negali būti toliau taikoma, kai tik labai nedaugelis iš 28 valstybių narių prisima atsakomybę, o visi kiti e, nusiplauna rankas. Tai tiesiog netoleruotina ir piliečiai to nebegali e, toliau pakesti. Taigi e, būtina skatinti ES atsakomybės įgyvendinimą ir mes turime siekti rezultatų, turime užtikrinti, kad visos valstybės narės dalyvautų ir dalintusi atsakomybę. Aš labai atidžiai klausiausi taryboje, kas buvo pasakyta ir labai atidžiai klausiausi ar dar atidžiau klausiausi to, kas nebuvo pasakyta. Europos parlamentui labai svarbu pasistengti suprasti, kokia yra visuomenės nuomonė tose valstybėse narėse, kurių visuomenių mes e, ar visuomenės nuomonės mes nesuprantame kol kas. Taigi, galbūt būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, ką visuomenė galvoja apie tai, ką jūs ką tik e, pasakėte. Toliau dėl tarp institucinio bendradarbiavimo. Aš manau, kad mes visi um, turime rasti konkrečius sprendimus prieglopšio srityje. Turime rasti tokius sprendimus, kurie būtų e, tvarūs ir padarytų šią visą sistemą atsparę ir tiems atvejams, kurių šiandien mes negalime numatyti. Mes turime čia visi kolegų iš Junktinės karalystės. Žinome, kad Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES sukels daugybę problemų ir migracijos srityje. Ir šiais tokiais sudėtingais ES laikais mes turime visi susitelkti mm, ir siekti konkrečių rezultatų. Mes nuolat kovojame institucijos kovoja tarpusavėje, bet turime baigti šias kovas ir aš tikiuosi, kad jums pirmininkaujant mes iš tikrųjų e, dirbsime kartu ir pasieksime rezultatų. Toliau ponia Ernst Guė frakcijos vardu. Ačiū. Mūsų frakcija taip pat norėtų, kad būtų sėkmingai bendradarbiaujama su abiem ministrais. Ir aišku, tikime sėkmingai bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė apskritai. Ir sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Aš turiu keletą klausimų, kurie man aktualiausi. Jūs perimate pirmininkavimą tokiu metu, kai ES yra labai sudėtingoje padėtyje, susiturėme su labai rimtomis problemomis. Jūs daug kalbėjote apie pabėgėlius ir apie tai, kad Reikia užtikrinti, kad pabėgėliai nepasiektų ES ir kad būtų užkirstas kelias migracijai. Šiuo metu yra atliekama Dublino reglamento pežiūra ir galvojama, kaip e, užtikrinti tinkamesnį į ES atvykstančių pabėgėlių paskirstimą. Mano klausimas būtų, ar jūs ketinate teikti konkretų pasiūlymą Ar jūs sieksite, kad visos valstybės narės įsitrauktų į pabėgėlių prieimimo sistemą? Aš užduodu šį klausimą, nes jūsų valstybė narė labai konkrečiai pasakė, kad nenori musulmonų pabėgėlių, nenori jų priimti ir panašiai. Taigi mano klausimas būtų, ar pirmininkaudami taryboje jūs sieksite, kad visi, visos valstybės narės įsitraukti šios problemų sprendimą, kad visi padarytų savo dalį. Ir dar vienas klausimas dėl Romų. E, teisės aktai Romų apsaugos rytyje yra neįgyvendinami ir jūsų šalyje yra daugybė Romų žmogaus teisų pažeidimų yra prievartinis sterilizavimas, taikomas ne vien jūsų šalyje, bet ir jūsų šalyje taip pat. Taigi, ar bus numatytos kompensacijos tiems Romams, mm, kurie, kurių teisės buvo pažeistos tokiu būdu? Ir kaip bus toliau gyvendinama Romų strategija? Ar jūs teiksite konkrečių iniciatyvų šioje srityje ir ar tai yra jums aktualus klausimas? Ir dar vienas e, klausimas šeimų, santokos ir civilinių partnerysčių klausimas. Tos pačios e, lyties asmenų santoka yra nepripažįstama jūsų šalyje. Ar Slovakijoje jūs ketinate mm, daryti kažkokią pažangą šioje srityje e, ir ar ketinate pritarti tam, kas jau yra leidžiama kitose valstybėse narėse. Ačiū visų, prašau laikytis dviejų minučių apribojimo. Ačiū toliau, ponė Sargentinė. Ačiū pirmininkė. Manau, kad Europai Sąjungai pirmininkaujantį valstybę narė turi E, vadovauti, rodydama pavyzdį. Tai turi būti sektinas pavyzdys kitoms valstybėms narėms, bet žiūrėdama į faktus, aš galvoju, ar e, galvojant apie migraciją ir pabėgėlių krizę, mes tikrai turime tokią pirmininkaujančią valstybę, kuri gali tapti pavyzdžių. Aš pasinaudoju komisijos duomenimis ir e, pamačiau, kad iš 160 tūkstančių pabėgėlių, kurie turi būti paskirstyti ES, jums numatyta kvota e, buvo 900, bet jūs nepriemėte mm, pabėgėlių ir kartu su vengrais kreipėtės į teisingumo teismą. E, bet iš tikrųjų šie dalykai nėra jūsų stiprioji pusė, paskirstimas ar prieimimas pabėgėlių nėra jūsų stiprioji pusė, taigi jūs nerodote pavyzdžių. Ir dabar jūs priimate pabėgėlius, kurie ketina iš Slovakijos keltis į Austriją. Skaitydama jūsų prioritetus, jūs kalbate apie Europos, europinį solidarumą. Jūs sakote, kad jis yra svarbus, bet jūs savo pavyzdžių to nerodote. Tai galbūt e, galite pagalvoti, kaip spręsti pabėgėlių problemas per artimiausią pusmetį, kai pirmininkauja tarybai tokia valstybė, kuri nerodo pavyzdžių. Ir kaip sakė Kornelija Ernst, e, porą savaičių prieš pradėdami pirmininkavimą Jūsų e, valstybės ministras pirmininkas pasakė, kad musulmonai nėra laukiami Slovakijoje. Tai apie ką mes kalbame, jeigu mes e, iš tikrųjų darome skirtumą tarp žmonių, kurie bėga iš karo zonų, iš kurių labai daugelis yra musulmonai, tai kokį pavyzdį jūs rodote ir galiausiai dėl bendradarbiavimo baudžiamojoje srityje, baudžiamosios teisės srityje. Iš tikrųjų, teisingai sakė ministras, e, krizės metu svarbu stiprinti bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje, gal galite pasakyti konkrečiai, kokiu iniciatyvų ketinate imtis, nes aš kol kas jų nematau. Nes yra tikrai konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, Europos arešto įsakymo pakeitimas, kuris leistų apsaugoti piliečius, kurie yra perdodami e, kitai valstybei nariai, neužtikrinant atitinkamos apsaugos. Ačiū. Ačiū kolegos. Koordinatorių prašiau kalbėti dvi minutės ir panašu, kad e, ministrai turės daug kartų pakartoti atsakinėdami Taigi prašyčiau dar kartelį laikytis dviejų minučių ir nekartoti užduodamų klausimų. Mes jau čia kalbėjom ir išgirdom apie perkelimą ir taip toliau. Taigi, kolegos, prašyčiau laikytis dviejų minučių. Ar sutarta? Sutarta. E, toliau ponas Čekė. Ačiū ministrams Kalinakui ir Žitnanskai. Turiu keletą pastabų, kurios susijusios su jūsų ministre Žitnanska pasisakymu apie informacinę sistemą, kuri susijusi su e, atliekamais nusikaltimais. EPP nuomonė, mums reikia centrinės sistemos, kuri būtų efektyvi. Europos komisija pasisakė prieš. Paskui galop buvo nuspręsta apie tai, kad reikėtų parengti kažkokią sistemą ir paskui ją centralizuoti. Ir dabar matom, kad taryba spaudžia stabdžio pedalą. Ir paskui vėl kalba apie kažkokią centralizuotą sistemą. Gal galėtumėt uh, jums pirmininkaujant e, stipriau padirbėti tą linkmę, tos centralizuotos sistemos linkmę. Kitas klausimas. E, Slovakijos e, pilie, su Slovakijos pilietybė susiję teisės aktai yra labai griežti. Šimtai Slovakijos piliečių neteko pilietybės dėl įvairiausių priežasčių. Jeigu ar galėtumėt, ministrė, kartais padaryti uh, išimčių ir mano minėtai poniai uh, sugražinti pilietybę? Tane Fajon. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ministrams. Nu, visų pirma, pritariu kolegoms, kurie išsakė kritiką, kuri susijusi su pabėgėliais ir prieglopšio prašytojais. Ir plačiau jau čia nebesiplė... nebekalbėsiu, nes buvo viskas pasakyta. Dėl vizų politikos keli aspektai. Uh, E, jūs minėjote Turkiją, bet taip pat reikėtų nepamiršti Gruzijos, Kosovo. Ir reikia likti nuosekliams. Kalbant apie vizos politiką, reikia vertinti kiekvieną valstybę atskirai. Ir ką jūs manot, ką pasieks šios keturios mano minėtos valstybės vizų klausimo srityje. Žinau, kad vyksta politinės e, dėrybos, bet reikia e, vadovautis ir techniniais kriterijais. E, taip, taip pat vyksta diskusijos tarp JAV ir Kanados dėl, dėl vizų. dėl vizų panaikinimo e, programos mes jau apie tai kalbame ne vienerius metus. Ir JAF ir Kanados e, piliečiai neturėtų prašyti vizos, jeigu nori apsilankyti Europos Sąjungoje. Kokia jūsų nuomonė to klausimu? Tanja, ačiū. Sofija prašė žodžio, bet jos dabar nematau. Tomas dabar, prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Slovakiją perimus pirmininkavimą. Tikiuosi, kad dirbsit geriau negu čekai, nes čekai tiesiog pirmininkavimo viduriai buvo atleisti iš darbo. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Mūsų komitete mes labai dažnai kalbam apie visokį sukčiavimą. Viena iš to sukčiavimo rūšių yra pakankamai populiari Slovakijoje. Slovakijoje ir Čekijoje mes e, susidurėm su tokia problema. Panaudotų automobilių rinkoje e, labai dažnai e, atsukami grei, skai, kilometr, kilometrų matuokliai. E, pavyzdžiui, automobilis nuperkamas jungtiniai karalystiai, e, nuvežamas į Ukrainą ir tuomet vėl grįžta Europos Sąjunga. Labai dažnai tokie panaudoti automobiliai e, grįžta į Slovakiją. 2015 metais Taip pat e, rinkoje padaugėjo sintetinių narkotikų. Ar jūs e, šioj srity ketinat kažką nuveikti? Ar jūs ketinat kovoti su sintetiniais narkotikais? E, ministrė Kalinakai, aš noriu jūs patikinti, kad mus tikrai labai e, domina ginklų įsigijimo ir laikymo klausimas. Labai nedaug Slovakų dirba Eurojuste ir Europolė, ar kažkaip ketina spręsti situaciją. Silvigijum, ačiū pirmininkai, jūs pagristai sakote, kad visi e, kartojamės, bet kaip ponai ministrai atkreipė dėmesį į 4R, aš galėčiau dar vieną pridurti, bent jau prancūziškai. Tai yra atsakomybės pasiskirstimas. Ir daugelis kolegų apie tai kalbėjo. Ir kaip pirmininkaujantį Slovakiją e, sugebės e, dirbti su migrantais, kaip jūs sugebės paskirstyti atsakomybę po to, kai skirtingos valstybės vėlias deklaracijas skelbia. E, E, kitas jūsų R taip pat e, buvo paminėtas, tai yra Romai, mano kolega, kuris ką tik išėjo apie tai kalbėjo, kurį laiką mes tą klausimą minime, jis yra nepaprastai svarbus Europai ir aš norėčiau, kad jūs papasakotumėte, ar turit kokių pasiūlymų e, per pirmininkavimą spręsti Romų klausimą. Ir paskutinis klausimas - keliai, migrantų keliai, maršrutai. Ir supraskim, kad tie žmonės vieni nekeliauja, juos kažkas su telkia, suorganizuoja jų maršrutus. Ir ketinate dirbti šiuo klausimu, ar nebus sukurti nauji keliai per viduržėmio jūrą iš rytų pusės, kaip jūs ketinate tuos klausimus spręsti? Natalie Griesbeck, please. Ačiū, Natalie Griesbeck. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš bijau, kad pasikartosiu, bet e, pasižymėjau, ką jau e, kolegos klausė. Uh, Kaip ir kolegos, noriu dar kartą padėkoti abiems ministrams už savo planų pristatymą, jie vertina savo prioritetus. Porą trejata klausimų turiu. Pirmiausia, poniai ministrai, jūs teisingai sakėte, kad baudžiamoji teisė vis svarbesnė ir svarbesnė, e, sprendžiant šiandien iškylančius iššūkius. Jūs minėjote finansinių interesų paketo svarbą apsaugos paketo svarba, PIF paketo svarbę ir tai yra ES vienas iš svarbiausių dosie jūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Kaip žinote, e, daug kas iš mūsų traktuojame, kad teisingumo Europa yra pagrindinis veiklos e, pagrindinė veiklos rytis mums visiems tai yra e, tarsi kertinis akmuo ir mes turime sutvarkyti teisingumo sistemų derinimą, kad e, nusikalstamumą per sienas įveiktume. Bet dar nuo 2013 metų šis klausimas išlieka Europos komisijos darbo atvarkėje. Ar negalėtumėt papasakoti, kaip e, pastumėsite šį dosiją į priekį? Neužtenkagi tik tęsti dėrybų. Europai reikia reakcijos ir veiksmų, konkrečių veiksmų. Jūs e, e, šį klausimą įvardinote kaip savo prioritetą. Papasakokit, kaip ketinate e, sureguliuoti šį klausimą, kuris jau daugiau negu trejus metus svarstamas. Toliau ponui ministrui turiu padėką išsakyti, aš savo ruoštų norėčiau paklausti apie prieglobstį ir migraciją. Mane nustebino jūsų pasirinkti terminai. E, keletą kartų jūs kalbėjote apie fardo e, perpaskirstimą. E, nes e, kalbėjote apie pabėgėlių pirimimą, apie naštos pasiskirstimą ir e, nuo karo laikų tokia terminija buvo vartojama. Aš tų terminų nenoriu dabar kartuoti, nes nenorim prisiminti karo žiaurumų. Kokiu turite konkrečių pasiūlymų dėl e, žmonių uh, E, pabėgėlių migrantų paskirstimo ES. Ir galiausiai e, mano paskutinis trumpas klausimas. Visai nekalbėjote apie e, nelydimų nepilnamečių padėtį Europoje, o jų yra daug tūkstančių. Ar ketinate kokių pasiūlymų tiems nepilnamečiams? Christine. Ačiū, Kristin Revu. Merci, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas skirtas e, gerbiamai teisingumo ministrei. Norėčiau pakalbėti apie Stambulo konvenciją. Kaip žinote, Europos komisija kovo mėnesį pasiūlė, kad ES laikytųsi Europos tarybos konvencijos dėl uh, moterų smurto prieš moteris prevencijos ir jos uh, kovos su ją. Ja tai vadinama Stambulo konvencija. E, ši konvencija, jeigu ji būtų ES pasirašyta, leistų pagerinti kovą su uh, lytiniu smurtu Europoje. Europa turi daryti viską, ką gali ir uh, kad šis reiškinys išnyktų, turi būti trauktos visos politikos ir visos moteris ir mergaitės turi būti apsaugotos nuo smurto. Šis dosie yra prioritetas mums, Europos parlamentui savo ruoštų pirmininkaujantį Slovakiją sako, kad čia irgi bus dirbama ir tuo tarpu ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos jūsų darbo atvarkė nėra įtrauktas. Jūs kalbate tik apie preliminarius veiksmus. Aš norėčiau, kad jūs patvirtintumėt, kad pirmininkaujančiai valstybei ši tema iš tikrųjų yra prioritetas. ES turėtų pasirašyti absoliučiai visus Stambulo konvencijos straipsnius, ypač penktąjį straipsnį, kur yra kalbama apie e, e esminę E, baudžiamąją teisę. ES turi nuspręsti pasirašyti šią konvenciją iki šių metų pabaigos. Ir kitas dalykas, ar pati Slovakija Stambulo konvenciją ketina pasirašyti artimiausių metų. Gracias, senor Ponas Demera. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Galimagi kalbėti mandagiai, bet išsakyti kritiką. Uh, Visų pirma, sveikinu pirmininkaujančią Slovakiją ir linkiu kuo geresnio darbo, o dabargi kritika. Nematau jokio politinio įsipareigojimo. Jūs neketinate imtis vieno prioritetinio klausimo, kuris yra laikomas prioritetiniu taryboje, komisijoje ir čia parlamente kalbu apie suspendavimo mechanizmą. Turkija, Ukraina, Kosovas ir Gruzija to laukia. E, parlamentas pasisakė už skubos mechanizmą, o taryba ne. Taigi pe, per trumpesnį laiką negu vieną mėnesį mes sugebėjom aptarti visose politinėse pra, frakcijose ir praėjusį ketvirtadienį jau netgi nubalsavom. Šį ryt vėl vyko techninio pobūdžio posėdis. Ir iš tarybos mes e, nematom jokio noro dirbti trišaliai taryboje. Ponai ministrai, tai yra labai svarbus ir skubus klausimas. Ir parlamentas šiom procese yra labai svarbus. Mes norim priimti teisės aktą, mes norim aktyvuoti tą suspendavimo mechanizmą ir norim naudotis deleguotaisiais teisės aktais kurie buvo EKG ratifikuoti. Taigi labai prašyčiau kuo greičiau judėti į priekį šioje srityje ir įtikinkite tarybą, kad tai yra labai svarbus skubus klausimas. Ačiū, ponė Desdemara. Ir palaukite, kol jums bus suteiktas žodis atsakyti. Pone Čenyčiai, prašau. Ačiū. Pirmininkė, Norėčiau padėkoti ministrams. Iš tiesų labai mm, įdomu išgirsti apie techninius dalykus iš jūsų, bet e, mes taip pat turim užtikrinti, kad e, piliečiai mumis ir toliau pasitikėtų. Labai džiaugiuosi, kad šiandien atvykote į mūsų posėdį ir kalbėjot apie ginklus. Tikiuosi, kad per šešetą mėnesių e, taip pat išspręsite ir Europos prokuratūros klausimą. Nenoriu kartot, kas jau buvo pasakyta. Labai daug klausimų buvo aptarta. Migracija, mano nuomonė, yra labai svarbus klausimas. Taip pat kaip ir nelydami nepilnamečiai. Per pastaruosius metus. E, dingo be žinios 10 tūkstančių žmonių, todėl labai svarbu imtis atitinkamų priemonių, kad e, apsaugotume nepilnamečius. Dar norėčiau perėti prie terorizmo direktyvos. Aš buvau šešėlinė pranešėja e, socialistų demokratų frakcijoje. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir informacijos keitimasis. Ką pirmininkauti šalis ketina padaryti šioje srityje? kaip e, užtikrinsite duomenų bazų saveikumą ir elektroninę prieigą prie atitinkamų direktyvų ir teisės aktų. Taip pat reikėtų pakalbėti apie terorizmo prevenciją, apie radikalizacijos e, prevenciją kalėjimuose ir taip toliau, sulaikimas antruose. Ir paskutinis klausimas labai trumpai organizuotas nusikalstamumas pasirodo vis daugiau duomenų, kurie e, susiję ne tik su terorizmu, bet ir su kibernetiniu sukalstamumu, su sienų pažeidimais, su pinigų plovimu, migrantų grobimu ir taip toliau. Ir tai visa susiję su tarptautiniu organizuotų nusikal, nusikalstamumu. Praėjusiam parlamente jau apie tai kalbėjom, bet e, kokiųgi dabar efektyvių priemonių galėtumėt imtis kovodami su tarptautiniu nusikalstamumu? Pone Barijo. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu keletą pastabų dėl migracijos, bet kolegos jau tos klausimus uždavė, tai aš e, trumpai pakomentuosiu. Piliečiai, piliečius tikrai neramina terorimas, bet apie tai irgi buvo ką tik pakalbėta. Ir taip pat, e, žinoma, noriu padėkoti ministrams, kurie atkreipė dėmesį į šį svarbų klausimą. Visi kalbė apie tai. kad labai svarbu ir toliau kovot su terorizmu teisingumo ministrė e, paminėjo apie teroristų finansavimą ir taip toliau, kurie taip pat laikomi nusikaltimais. Kolegė, e, kuri rengė ataskaitą šio klausimu, visada susiduria su problema, nes reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės, laisvių ir teisų ir kai kuriems kolegoms sudėtinga tą suprasti. Vidaus reikalų ministras taip pat į tai atkreipė dėmesį, kalbėjo apie terorizmo aukų direktyvą, pirmininkaujant Niderlandams. Aš pati buvau e, Olandijoje ir buvo kalbama apie terorizmo ir nusikaltimų aukas Tačiau e, šią linkmę mes niekur neinama. Aš e, e, rašiau daugybei kolegų, prašiau paramos, tačiau nesulaukiau jokio atsakymo ir aš nesuprantu, kodėl žmonės taip reaguoja, kalbam apie tai, kad nereikia jokių, primti jokių rezoliucijų ir taip toliau, kad tai visai nepolitinis klausimas. Ir prieš savaitę, kuomet vyko teroristinės išpolis, e, niekas nevyko. Žiūrėkit, kas vyko Stambule. Šešios e, mergaitės iš Sevilijos. Mano pačios dukteriečia buvo Stambule vos likus dienai iki to išpolio. Taigi mes turim kažkok, imtis kažkokio reglamento, protokolo ar kažko, uh, kad atkreiptume dėmesį į terorizmo aukas. Ir visos tos aukos yra vienodos ir požiūris į visas aukas turėtų būti vienodas. Ačiū Monikai už jos e, darbą. E, siekiam tam tikrų kompromisų, peržiūrėjom pakeitimus. Tačiau e, apie šiuos klausimus negalim, negalim kalbėti vien tik e, terorizmo direktyvos kontekste. Mums reikia terorizmo aukų direktyvos. Ir tikiuosi, kad ir kitos e, frakcijos man pritars. Ačiū pirmininkė. Taigi, kolegos, dar kartelį prašau kalbėti tik dvi minutės. E, tikrai atkreipė dėmesį į labai daug svarbių klausimų, bet laikytis dviejų minučių. Ponas Niedermülleris, ačiū pirmininkė, ačiū ministrai. Norėčiau užduoti tris klausimus. Visų pirma, apie tai jau buvo kalbėta. Slovė, Slovakija, kaip ir Vengrija, e, prieštaravo kvotų sistemai. E, taryboje ir parlamente jūs turit koordinuoti visos Europos migracijos politiką. Taigi, kaip jūs e, dorosite su šią prieštarą? Ar jūs vykdysite bendros Europos politiką, ar kalbėsit, e, pasisakykit e, taip, kaip pasisako Slovakija? E, kitas klausimas. Visai neseniai vyko konferencija, kurioje dalyvavo ir Slovakijos atstovai. Kaip jūs ketinat doroti su mokyklų segregacija ir su politika, kuri susijusi su romongimu? Trečias klausimas susijęs su Lenkija, Vengrija ir Višagrado narėmis. Jūs turite, kaip ketinate dirbti šioj srityje su šiom problemom, kurios atsirado Vengrijoje ir Lenkijoje? Pone Žoly. Hmm. Merci. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama Teisingumo ministrė, gerbiamas vidaus reikalų ministrė. Dėkoju už jūsų e, Slovakijos pirmininkamą prioritetų pristatymą Teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Aš norėčiau pabrėžti vieną iš esminių aspektų, kurio dėje jūs neįvardinote tarp savo prioritetų - kova su korupcija. E, skandalų vis daugiau ir daugiau išgirstame ir labai svarbu, kad ta tema e, būtų siekiama pažangos ir e, būtina, kad Europos valstybių prokurorai pasiektų nepriklausomą susitarimą. Vis tik tai aš norėčiau išreikšti abejonių dėl jūsų patikimumo šioje srityje. Ponas Kalinak, ponė Kalinak, ar e, jūs nesate apie jį girdėję, po to ponas Pastinak, kiek žinau, yra pervedęs pinigų jūsų sąskaitą, o jisgi yra įtariamas e, sukčiavus PVM. Ar jūs pats e, nesate įsivėlęs į korupcijos bylas savo valstybėse? Persybėje ir ką jūs galvojate, kaip mes turime galvoti, ar šis tyrimas bus nepriklausomas, jeigu jūs išliekate vidaus reikalų ministru. Ir e, galime e, pasakyti, kad politikas turi būti pavyzdžių Ir jeigu jūs pirmininkaujate Europos tarybai, tai e, jūs turite tikras modelis, turite būti vadovas, piliečiams turi vadovauti pavyzdiniai vadovai, nes kitaip ES reputacija, kur taip nėra nelabai tvirta, dar labiau birės. Todėl, ponė Kalinak, aš norėčiau, kad jūs apsimtumėt jums tenkančią atsakomybę ir parodytumėt pavyzdį kovoje su korupcija. Nes kitaip e, kova su korupcija taps tik tai tušiai žodžiais. Mm. Okay, um, Ana Gomes, please. Ana Gomes. Prašyčiau, kad visi kalbėtumėt neilgiau kaip minutę ar dvi. Praeitą savaitę plenarnio posėdžio diskusijoje aš turėjau galimybės pasisakyti apie jūsų politiką. Ir aš išreiškiau susirūpinimą dėl migracijos ir pabėgėlių politikos ir jūsų pasisakymų prieš musulmonus. O dabar aš norėčiau sutelti dėmesį į terorizmą. Nepamiršau, kad ginklai, kurie buvo naudojami, pavyzdžiui, e, talis traukinio e, sužlugdytame išpolyje arba Paryžiaus išpoliuose, e, buvo iš Slovakijos. Ir Slovakijoje jie yra parduodami legaliai AFG korporacijos. Ir paskui iš ten jie buvo atvežti į Paryžių. Noriu jūsų paklausti ir atsakykit labai tiksliai, ką jūs galvojate apie direktyvą dėl šaunamųjų ginklų, dėl jų kontrolės. Dabar darbo atvarkėje jau yra įtrauktas e, penktosios direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu prieimimas. Ir ta direktyva turėtų pašalinti spragas, kurios buvo anksčiau įvardintos ankstesnėse pinigų plovimo direktyvose. Ar jums tai yra skubus klausimas, ar jūs ketinate palikti tą klausimą kitai pirmininkaučiai valstybei po to, kai ji bus priimta parlamente po komisijos pasiūlymo? Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegos, ką tik Eva Žioli, dėl kovos su korupcija. Aš žinau, kad praėjusiais metais STI e, duomenimis Slovakija buvo viena iš valstybių, kurioje korupcijos lygis padidėjo, e, nusmuko e, vertinimo skalėje ir iš dalies tai yra susijęs su neužbaužiamumo dvasia. Kai kurios skalūninių dujų bendrovės nėra niekie kontroliuojamos, o jos yra labai glaudžiai susijęs su pinigų plovimu. Ką galėtume pasakyti? Kitas dalykas. Uh, Jūsų įstatymai dėl pilietybės labai griežti. Ar jūs toleruosite, kad e, kitos valstybės ir toliau griežtai stengsis e, įgyvendinti auksinės vizos investuotojų programą, nes ši programa yra susijusi su kova su pinigų plovimu, korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Kolega, uh, vos, nedaugiau kaip dvi minutės prašau kalbėti. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ponai ministrai. Aš kalbu Barbara Materos vardu. Ji yra pranešėja Europos e, prokuratūros steigimo klausimų. Kiek mes suprantame, dabar pasiektas persilaužimo taškas dėrybose. Ir aš norėčiau išsakyti minčių apie dar nesureguliuotus klausimus. Tikimės, kad pirmininkaujanti Slovakija pademonstruos ryštą ir šį reglamentą galiausiai baigs renkti, bus sukurtas geras rezultatas atsižvelgianti visus nuomonių skirtumus. Suprantame, kad dar išlieka neišspręstų klausimų, pirmiausia, tai yra teismų santykiai su uh, trečiosiamis valstybėmis, um, santykiai su Europolu, e, teis, jurisdikcinė kompetencija ir panašiai. Visą tai turi būti dar diskutuojama. Šiuo požiūriu mes norėtumėm pabrėžti, E, klausimus, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus ir kuriais reikėtų pasistumėti į priekį. Visų pirma, labai svarbu užtikrinti, kad Europos prokuratura EPPO bus nepriklausoma ir bus e, vengiama bet kokių nacionalinių ryšių ir e, bylos bus paskirstamos sąžiningai. Taip pat suprantame, kad bylų pasirinkimas yra labai svarbus, nulemintis e, prokuratūros veiksmingumą jeigu norime, kad EPPO e, būtų svarbiausia veikėja kovojant su sukčiavimu, turime užtikrinti, kad jos administracija dirbtų veiksmingai, e, nevėluodama, nedelsdama tyrimuose. E, jeigu byla vienu ar kitu atveju atmetama, tai turi būti padaryti labai greitai. Labai svarbu aiškiai apibriežti taisyklės ir kompetencijas, nedviprasmiškai. Tai tin pasakytina, kai kalbama apie finansinių interesų uh, apsaugos nusikaltimus. Yra e, sakoma, kad EPPO turi turėti prioritetinę teisę PIF byloms, finansinių interesų byloms nagrinėti. Turi būti nenaudota jokių slaptų mechanizmų, kad e, prokuratura negalėtų įgyveninti savo kompetencijos. Ir dar pastebėjimas, turėtume užtikrinti sklandų informacijos keitimąsi tarp centrinių biurų, Europos deleguotojų prokuratūrų veikiančių e, E, valstybėse narėse. Turime garantuoti, kad Europos prokuratura turės visą informaciją apie e, bylas susijusias su PIF finansiniais interesais valstybėse narėse. Barbara Matera yra atsakinga už šią sritį ir aš manau, kad jis su jumis apie tai dar detaliau pakalbės. Dar du žmonės sąraše, pirmiausia Monika Benova. Gal galėtumėt po vieną minutę kalbėti nelgiau, nes paskui vertimo nebeliks. Tu. Labai ačiū ir aš noriu pasveikinti kalbą ponę Loricen. Uh, E, pirmininkaujančią Slovakiją, rinkiu jums geriausios ploties, nes mano valstybė Estija labai greitai perims pirmininkavimą. 18 e, metais mes pirmininkausime, gal netgi anksčiau dėl Brexit. Todėl mes labai tikimės, kad jūs galėsite sėkmingai atlikti darbą, bet tuo pat metu iškyla labai rimtų problemų dėl tarybos ir parlamento, tarybos ir komisijos. Jūsgi žinote, kad kalbame apie abipusį pasitikėjimą apipusiai bendradarbiavimą. E, ir mano klausimas būtų toks, kaip jūs, pirmininkaujantį valstybę, e, vadovausite tarybai, kai ji taptų atviresnė, skaidresnė ir kad būtų užmėgsti geri santykiai su kitomis institucijomis. Jūsų ministras pirmininkas plenarinėme posėdėje kalbėdamas teigė, kad nežino, jog parlamentas yra toks svarbus ir kontaktai su parlamentu gali būti vaisingi. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykot, tai jau yra pirmas žingsnis geresniems bendradarbiavimo sąlygoms sukurti. Tačiau ko jūs norite ir ką jūs darysite, kad būtų pakeistas darbo metodas, kad ji taptų skaidresnė, atviresnė ir patikimesnė žmonių akise. Ačiū. Ačiū iš klausimą. Sofint Vėl, pamiršau Jūs. Vieną minutę. Ačiū, manęs lengva nepastebėti. Aš tokia e, graži tik tai dekoracija, kad manęs niekas nemato. Aš labai e, trumpai paklausiu. Gal e, jau patikti du klausimą apie prieglobšį, migraciją, pabėgėlių politiką, o mano du klausimai konkretus dėl kovos su terorizmu. Net ir dabar, po įvairių teroristinių išpolių Paryžyje, Briuselėje, kiekvieną dieną dar girdime atveju, kai nebuvo pasikeista informacija tarp tarnybų, agentūrų ar valstybių. Vis tik taryba ir valstybės narės ir toliau e, prieštarauja keitimus informaciją, atsisako dalintis informaciją. Ką darysit, kad šioje srityje būtų pasiekta pažangos, ypač dabar, kai galvojame, kad reikia peržiūrėti Šengeno pasienų kodeksą. E, kai valstybės narės nori naudotis nacionalinėmis duomenų bazėmis ir atsisako suteikti informacijos SIS sistemai. Antras dalykas, dar 2011 metais parlamentas ragino atlikti išsamų kovos su terorizmu politikos e, peržiūrėjimą. Ta politika buvo sukurta 2007 metais. Prašymą peržiūrėti šią politiką kartuojame daug, daug kartų. Ar pirmininkaujantį valstybę inicijuos realiai tokį pervertinimą? Uh, Ir dar vienas dalykas, smalsumo dėliai. Aš žinau, kad ES PNR įgyvendinimo terminas yra 2016 metų kovas ar balandis. Bet aš norėčiau sužinoti, ar valstybės narės jau įgyvendina e, šį teisės aktą taip pat skubiai, kaip kad buvo jis prastumtas pro Europos parlamentą. Ir galiausiai, kokios pažangos tikitės dėl horizontaliosios direktyvos kovai su diskriminacija. Ačiū. Ačiū, Sofija. Geri klausimai. Ir galiausiai Monika Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti poniai Žoly, kad nederama jai kalbėti su Slovakijos vyriausybės ministrais vadovaujantis geltonąją spaudą teisingumo ir vidaus reikalų e, dosie Slovakijos pirmininkavimo laikotarpiu yra labai gerai parengtas. Teisingumas ir vidaus reikalai yra svarbiausi Europos parlamento nariams. Ministrė, e, Žitnanska. Aš žinau, kad Europos prokuratūros koncepcija yra labai gera ir Europos parlamentas jums parems. Problemos kils tik tai taryboje, nes valstybės dirbančios taryboje kai kurios nenori, kad Europos masto prokuratura būtų sukurta. Gerbiam ministriui Kalinek, noriu pasakyti, kad išorės sienų apsauga yra labai svarbi, bet tą patį galime pasakyti ir apie gerą uh, E, geros Schengeno informacijos sistemos atkūrimą. Ar galėtumėt pristatyti, kada bus tai padaryta, kada konkrečiais terminais yra nustatyta atkurti gerą sistemos finansavimą. Jūs tikėkitės, galite tikėtis parlamento paramos, dėkoju abiems jums ir e, tikiuosi, kad Slovakijos pirmininkas praeis sklandžiai. Ačiū, aš e, galiu pasakyti, kad e, vertimo mums reikia, bet vertėjai su mumis ilgai nebegalės būti, todėl aš prašyčiau jūsų kalbėti kuo glaušiau. Pasistengkite, kiek galite, ypač atsakydami kai kuriuos gana sudėtingus klausimus, bet daug kartojosi e, pasis, pabėgėlių pasiskirsimas, pavyzdžiui, ir panašiai. Pabandykite atsakyti sunkiausius klausimus per kuo trumpesnį laiką. Aš jūs labai gerbiu, e, žinau, kad pirmininkavimas tik prasideda, bet supraskite, kad e, klausimų yra labai daug. E, gal per dvi minutės nespėsite atsakyti, jeigu kažko nesakysit raštu, galėsite tą padaryti ir tuos prieštaraujančius klausimus galbūt galite glaudžiai atsakyti. Môžem. Uh, Jums leidus pradėsiu. Aš pasistengsiu atsakyti į klausimus pagal temas. Daugelis man užduotų klausimų buvo apie Europos prokuratūrą. Ir aš visiškai suprantu, kad šie klausimai yra tikrai skubus. taryboje šis teisės akto projektas svarstamas nuo 2013. Aš norėčiau pabrėžti pirmininkavusių Niderlandų pasiekimus šioje srityje. Man atrodo, jie įstengė pabaigti dėrybas dėl 13 e, skyrių Vis dar yra neišspręstų klausimų, įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Mes e, esame pasirengę techninėms diskusijoms, per kurias būtų išspręsti techniniai klausimai. kad būtų galima pateikti tarybai galutinį tekstą rudenį. Ir tada jau taryba galės varstyti visą dokumentą. Įvyko neformalus teisingumo ministrų susitikimas praeitą savaitę Ir pirmininkaujantį Slovakiją susilaukė pritarimo iš kitų šalių pritarimo, būtent dėl to, kad e, pirmiausia renksime visą tekstą. E, turime laikytis tam tikrų svarbių kriterijų. Tai turi būti svarbi e, teisinė priemonė, kuri suteiktų pridėtinės vertės. Tai negali būti tiesiog institucija, E, kuriama dėl e, to, kad tik būtų sukurta. Ji turi būti iš tikrųjų naudinga. Naudinga baudžiamosios teisės rytyje. Europos prokuratūra turi būti nepriklausoma Ir apie tai reikia galvoti jau ir steigiant Europos prokuratūrą, galvojant apie jos struktūrą ir galvojant apie susijusias struktūras. Taip pat, aišku, e, svarbus EPPO įgaliojimai. Ir veikimas Mums svarbus bus e, sutarimas su Europos parlamentu. Aš noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti su Europos parlamentu Kai dėl PVM įtraukimo į PIP direktyvos e, taikymos rytį, tai yra tikrai labai svarbus klausimas, taip pat ir Europos prokuratūros veikimo požiūriu. Aš suprantu, kad tai yra skubiai spręstini klausimai. Ir galiu Jums e, pasakyti, kad e, pirmininkaujantį Slovakiją yra pasirengusi pateikti visą dokumentą ir e, jį svarstyti. Tikrai nemažai klausimų pirmininkė buvo užduota apie Europos prokuratūrą ir galbūt aš galėčiau trumpai paminėti keletą kitų. Aš reaguoti į kitas e, pastabas, kurios buvo išsakytos. E, ponas Čiakė, taip iš tikrųjų e, taryba pasisakė už centralizuotą ekris baudžiamųjų bylų sistemą ir dabar laukiame, kol komisija pateiks naują pasiūlymą, kad mes galėtume tęsti darbą. Pasižymėjau klausimą apie Europos arešto orderį. Uh, Ir čia vėlgi galiu Jūs patikinti, kad e, taryba atvirai žiūri šį klausimą, bet e, taryba negali imtis jokių iniciatyvų, kol atitinkamų pasiūlymo nepateiks komisija. Taip pat e, buvo užduota kai kurių klausimų, kurie nepatenka į mūsų kompetenciją Galėčiau atsakyti tik į klausimą dėl Stambulo konvencijos. Tai yra moterų reikalų komiteto kompetencija. Ponas Škripek klausė apie susitikimus su rytų partnerystės šalimis ir kokią pažangą padarė Ukraina įstatymo viršienybės srityje. Susitikimas e, buvo tikrai labai įdomus. Ir mes matome, kad yra iš tikrųjų e, ketinama rimtai dirbti stiprinamos institucijos rytų partnerystės šalise, ypač Ukrainoje ir e, ypač kalbant apie teisingumo sritį, kuriamos nepriklausomos teisingumo srities institucijos, kovojama su korupcija. E, aišku, teisės aktai ir jų taikymas realybėje kartais yra du skirtingi dalykai, bet mes turime pripažinti Ukrainos padarytą pažangą ir kitų valstybių padarytą pažangą. Tai tiek iš mano pusės pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Kai kurie klausimai buvo tikrai labai detalūs, labai konkretus ir kai kurie klausimai nebūtinai patenka į mano kompetencijos rytį. O kai kas, kas buvo pasakyta, yra tiesiog netiesa. Kai kurie klausimai buvo apie Slovakijos pirmininkavimą. Ir kokia tai bus pirmininkaujanti valstybė. Mes iš tikrųjų stengsimės pirmininkauti E, taip, kad viskas realiai veiktų. Slovakija, Vengrija, Čekija, Lenkija, Baltijos šalis turi kitokią istoriją, kitokią patirtį susijusi su migracija, integracija ir taip toliau. Šios šalis, šių šalių patirtis vienokia, vakarų šalių e, patirtis kitokia. Ir tai nėra pirmas kartas, kai aš kaip ministras susiduriu su šiais klausimais. 2008-aisiais mes išbandėme įvairias problem, programas, kurios, kai kurios jų buvo tikrai sėkmingos. Ir aš manau, kad mes tikrai tinkamai parodėme solidarumą. Ir aš manau, kad mes galime iš tikrųjų veiksmingai taikyti lankstaus solidarumo principą, nes mes iš tikrųjų norime, kad valstybės narės dalytųsi atsakomybę, bet ne visi mes e, laikomės uh, tų pačių pažiūrų, ne visų mūsų situacija vienodai ir tai turi būti atsižvelgta. Ta pati e, galima pasakyti apie migrantus, ne visi jų yra iš, atvyksta iš pavojingų vietų, ne visiems reikalinga tarptautinė apsauga. Taigi mes kolegoms e, teiksime tokį modelį, kurį mes išbandėme ir kuris pasiteisino. Ta prasme, kad e, nebuvo antrinės migracijos, antrinio judėjimo Ir taip pat buvo išvengta mm, įvairių incidentų. Jau devynis mėnesius šis projektas yra e, įgyvendinamas kartu su e, Austrija ir beje jis mums kainavo daugiau nei 2,5 e, milijono eurų. Apie 1200 sirų pabėgėlių patikė prašymus. Ir mes čia siekime ne padėti Austrijai, bet padėti daugeliui valstybių narių ilgalaikėje perspektyvoje. Tai yra tokie dalykai, kurie gali mm, realiai pakeisti sistemą, kuri taikoma iki šiol. Aš galvoju, ar būtų šioje salėje tokių, mm, kurie iš tikrųjų apgintų e, tą mechanizmą, perkelimo mechanizmą, kuris buvo patvirtintas prieš metus. Ar tikrai galite pasakyti, kad jis nepriekaištingas. Mes turime toliau dirbti. Faktas tas, kad tikrai niekas e, puikiai nepasirodė šitoje sudėtingoje situacijoje ir mes norime pateikti tokius pasiūlymus, kurie veiktų. Mes norime šioje srityje bendradarbiauti su Europos parlamentu. Daug kas klausė, kaip atrodys toks bendradarbiavimas, ar taryba elgsis skaidriai. Mes tikrai norime padėti. Pone Holmaier pradžioje kalbėjo apie stebėsenos mechanizmus. Aš tikrai nusiteikęs labai atvirai, mano kolegos ministerijoje taip pat e, bus pasirengę čia atvykti ir paaiškinti jūsų komitetui, kas vyksta. Mes tikrai turime kalbėtis, turim bandyti suprasti vieni kitų požiūrį. Jeigu mes nesusikalbėsime, jeigu neturėsime bendrų tikslų ir bendro veiksmų plano, kaip tos tikslus pasiekti, tai e, mūsų pastangos bus bevaisės. Mes tiesiog perdavinėsime e, užduotis vieni kitiems. Pirmininkaujantį Slovakiją negali e, dirbti sėkmingai pati viena, nepadedant ir nebendradarbiaujant Europos parlamentui. Mes tikrai esame pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus ir glaučiai su jumis bendradarbiauti. Dėl perkelimo ES viduje mechanizmo mes rengsime pasiūlymus, e, kuriuos aptarsime su valstybėmis narėmis ir kai turėsime tokį pasiūlymą, kurį e, bus galima pradėti aptarti, jūs tikrai busite informuoti ir įvyks diskusija su jumis. Kalbėsime apie tai, kaip galima įgyvendinti atsakomybės pasidalymo visoje ES. Dėl vizų liberalizavimo buvo užduoti klausimai dėl konkrečių šalių. Vizų supaprastinimo režimas, e, mūsų nuomonė, yra susijęs su įvairiais klausimais. Pirmiausia, kriterijų atitikimas. Turkija, pavyzdžiui, tų kriterijų šiuo metu netitinka. Gruzija ir Ukraina atitinka sąlygas. Taigi, nemanau, kad turėtų būti kažkokių papildomų kliučių e, vizų režimo liberalizavimui. Nors, aišku, turi būti taikomas ir atitinkamas sustabdymo mechanizmas. Atsakydamas ponui Dies Demera, aš galiu pasakyti, kad mes tikrai labai aktyviai siekiame kompromiso sustabdymo mechanizmas yra tam tikra atgrasimo priemonė, apsaugos priemonė, siekiant užtikrinti, kad šalis atitinka tam tikrus kriterijus prieš um, taikant vizų liberalizavimo režimą. E, vienintelis e, svarbus klausimas čia yra um, greitis, mechanizmo veikimo greitis ir lankstumas. Ir mes manome, kad tikrai įmanoma šioje srityje pasiekti kompromisą. Vizų liberalizavimas yra priemonė, priemonė, kuri gali e, būti taikoma kaip paskata. Galima kalbėti apie migracijos srities susitarimus. Žinote apie principą daugiau už daugiau, mažiau už daugiau e, Svarbu, kiek šalis yra pasirengusios bendradarbiauti su ES ir vizų liberalizavimo mechanizmas yra viena iš priemonių užtikrinti, kad, pavyzdžiui, laikomasi readmisijos susitarimo. Toliau dėl dalymosi duomenų baze. Pone Intelt tikrai kalbėjo labai kritiškai, bet ji yra teisi. Mums tai iš tikrųjų aktuolus klausimas. mūsų saugumas pavojuje. Jeigu atsidurtų pavojuje, jeigu valstybės narės atsisakytų dalytis atsakomybę ar keistis informacija. Apie tai kalbama jau seniai ir nuo kai kurių kalbų jau tikrai pavargome, bet per pastarosius kelis mėnesius, ir galbūt reikia pripažinti Niderlandų pirmininkavusių pastangą šioje srityje, bet matau, kad tikrai padaryta pažangos, vis dar e, reikia daug ką nuveikti. Yra ir atitinkamas veiksmų planas šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad metų pabaigoje mes susitikę galėsime padarytą pažangą apžvelgti. Toliau, jei neklystu, ponė Komiš klausė apie ginklus. Ginklai um, tiekiami iš Slovakijos. Mes turėjome tikrai labai liberalius teisės aktus šioje srityje. Deja, bet jų atsisakėme, juos panaikinome ir dabar reikalaujame, kad ginklai būtų registruojami šie ginklai buvo mm, skirti ne šaudyti, bet galėjo būti perdaryti ar adaptuoti. Ir iš tikrųjų to pakaktų, kad būtų galima įvykdyti teroro išpolį. Bet noriu pabrėžti, kad mm, terorist, ne vienas teroristinis išpolis nebuvo įvykdytas legaliai įsigytais ginklais. Bet taip, mums reikia stipresnės kontrolės, turime žinoti, kaip yra mm, kaip juda ginklai, turime kontroliuoti priekybą ginklais. Pone Plašikova Benjova klausė apie pasienio ir pakrančių tarnybą. Tai galbūt yra sritis, kur matėme, kad taryba ir parlamentas gali dirbti iš vien. Mūsų darbas, mūsų užduotis dabar sukurti nau, Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnybą, kuri pradėtų veikti jau spalio mėnesį. Išorės sienų apsauga yra esminis dalykas. E, siekiant ir, ar kalbant yra apie pabėgėlių krizę, mes e, taip pat priemėme nemažai pabėgėlių ir mes mokomės. Tai yra iš tikrųjų mums daug pastangų reikalaujanti užduotis. Uh, Mm, ir, bet mes darome viską, ką galime. Bet, kaip sakiau, mūsų istorija ir patirtis yra savita. Tai tiek, pirmininkė, manau, kad atsakiau į daugelį klausimų, um, baigdamas. Um, dar pasakysiu, kad e, ko gero referendumo, ar klausimai apie referendumą, ne, atsiprašau, klausimas apie Romų integracija, tai galbūt ne visai mano kompetencijos rytis, tai daugiau socialinių ir užimtumo klausimų sritis. Ar galite pakartoti klausimą? Aš tik noriu priminti, kad egzistuoja Romų strategija. Mes rengėme pranešimą šią temą e, ir yra tikrai klausimų, kurie yra jūsų kompetencijoje. Taip, iš tikrųjų, e, tai yra šio komiteto kompetencijos rytis. Na, aš dabar galbūt e, kalbu neoficialiai pirmininkančios valstybės vardu, kalbėsiu tarsi skliaustuose. Slovakijoje Romų integracija nėra šalies saugumo dalis. E, kalbame apie mm, mažumų integraciją. Mes turime atitinkamą struktūrą Slovakijoje, kuri apima iki mokyklinio ugdymo E, įstaigas, kitas švietimo įstaigas ir daugybę įvairių priemonių. Mūsų nuomonė, mes investavome daugybę finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad padėtis pagerėtų ir mes matome, kad ta strategija duoda vaisių. Taigi aš manau, kad mes padarėme tikrai didžiulę pažangą, bet nenorėtume, kad e, Romų bendruomenės integracijos klausimas būtų siejamas su policijos ar teisės saugos klausimais. Dabar pirmininkas sako, mes e, leidžiamės į labai kontroversiškus klausimus. Roma, Romai yra e, mūsų komitetui labai aktualus klausimas, e, pagrindinių teisių klausimas. Ir ko gero nepradėsime ilgos diskusijos šiuo klausimu dabar, jau mes viršijome savo posėdžio laiką ir vertėjai taip pat viršijo savo darbo laiką, taigi ačiū jiems už kantrybę. Matau, kad išeina ir daugelis mūsų komiteto narių. Tai galbūt galėčiau padėkoti dabar visiems už kantrybę ir ačiū ministrams. Ir pasakysiu, kad nepaisant visų politinių skirtumų ir labai gerai žinomų politinių problemų, e, su kuriomis susijęs Slovakijos pirmininkavimas, galiu pasakyti, kad Slovakija E, tikrai e, labai stengiasi renkdamasi šiam pirmininkavimui. Taigi ir šis komitetas yra pasirengęs e, aktyviai dirbti su pirmininkaujančia valstybė. Mes esame tikrai to suinteresuoti. Yra daugybė klausimų, daugybė teisinių, teisėkuros pasiūlymų, kurie bus teikiami per artimiausius šešis mėnesius. Taigi mes tikrai glaudžiai bendradarbiausime. Noriu tai pasakyti labai aiškiai. Ir ačiū dar kartą ministrui už pasisakymą. You know, further... Bus rengiami ir kiti posėdžiai, kuriems konkretiems klausimams. Ačiū.